Okay, colleagues, can I... Kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Kaip žinote, posėdžiai tęsi šiandien ir rytoj ir vyks tam tikrą prasme maratonas, reikės visų jūsų pastangų. Norėčiau paprašyti koordinatorius ir frakcijų sekretoriato narius rytoj priminti nariams pasiimti balsavimo korteles, kadangi be jų nepavyks tinkamai pravesti balsavimo. Norėčiau patvirtinti darbo tvarkės projektą. Nematau prieštaraujančių, taigi jis patvirtintas. Dabar posėdžių protokolų tvirtinimas rūpiučio 30, 31 ir rugsėjo 8 protokolai. Mm, nėra klausimų, taigi protokolai patvirtinti. Kitas darbo atvarkės punktas yra bendra Europos geležinkelių erdvė. Pakeitimų svarstymas pranešė yra ponė Serakijanė. Debora, kai būsite pasirengusi, žodį suteiksiu Jums. Taigi žodis poniai Sirakijanį. Dėkuoju pirmininkė. Taigi atlikome labai didelį darbą ir galiausiai mes esame parengę 18 kompromisų ir visą eilę kitų pakeitimų. Matėte, koks yra sudėtingas balsavimo sąrašas. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą, už bendradarbiavimą pastaraisiais mėnesiais. Tikiu, kad rezultatas, galutinis rezultatas yra sveikintinas, nes ir pati tema yra sudėtinga. Aš norėčiau prie, dar kartą peržiūrėti pagrindinius tuos svarbiausius aspektus, kurie yra susiję su tuo bendruoju geležinkelių erdvės dokumentu, kuris yra peržiūrėjimas. Visų pirma, e, yra čia e, numatomos labai e, griežtos nuotatos dėl reguliuojančių struktūrų, pavyzdžiui, 55-57 straipsniai taip pat yra numatyta sukurti tokių reguliuojančių struktūrų tinklą, Tuo tarpu komisija turės padėti šiam tinklui priimti sprendimus. Tokiu būdu mes tiesiog bandome užtikrinti kuo mažesnę biurokratinę naštą. Tuo pat metu Europos parlamentas prašo, kad komisija pateiktų atitinkamą pasiūlymą dėl tų reguliuojančiųjų institucijų iki 2014 metų. Dabar kalbant apie prieigą prie geležinkelių infrastruktūros ir labai svarbus 13 straipsnis. Ir šiuo atveju mes sakome, kad e, institucijos, kurios e, teikia geležinkelių paslaugas, turi būti nepriklausomos E, priemant, pavyzdžiui, sprendimus. Be to mes sakome, kad e, įmonės e, sąskaitos turėtų būti atskiros, taip pat turėtų būti numatytos ir taisyklės dėl to, kad, pavyzdžiui, struktūros, kurios vienus metus yra nenaudojamos, turėtų būti išnuomotos. Dar vienas labai svarbus dalykas šiame pranešime yra susijęs su štai kuo. Mes e, susitarėme dėl to, kad reikia e, sustiprinti konsultacinį procesą dėl infrastruktūrų finansavimo. Daugelį metų e, kilo daug problemų šiuo dėl šio aspekto, pažiūrėjau, mes pateikėme pasiūlymą, kad būtų pratestas numatytas penkerių metų terminas iki septynių metų, bet to mes sakome, kad valstybės narės galbūt galėtų finansuoti e, trūkstama, e, trūkstamas lėšas, e, pavyzdžiui, įgyvendinant vieną ar kitą projektą. Toliau 7-8 priedai. Mes juose kalbame apie tai, kad e, turėtų būti e, mokama kažkokia rinkliava, kuri e, būtų sėtina su traukinių keliamu triukšmu. Vis dėlto mes nenorime, kad e, tokie dalykai neigiamai atsilieptų infrastruktūros valdytojui. Be to mes numatome atitinkamas nuostatos susijusias su darbuotojais septintame priede. Toliau kalbame apie socialinius dalykus, E, sakome tai, kad reikėtų skatinti e, traukini, e, kad traukinėse būtų naudojama ETCS sistema. Be to mes numatėme tai ir tai, kad e, geležinkelių užimamas svoris visų transporto, visoje transporto sistemoje turėtų būti stiprinamas. E, Dabar, kai dėl e, komisijos e, veiksmų, tai yra 15 straipsnio, mes numatome, kad e, reguliuojančios tos institucijos bei Europos geležinkelio agentūra turėtų at, už, užsiimti tą kontrolės veiklą komisijos vardu. Visa tai yra sveikintina. Toliau yra dar kita dalis, tai yra septintasis straipsnis, šeštasis straipsnis, kuriame kalbama apie sąskaitų atskirimą. Ir čia mes sakome, kad iš tiesų sąskaitos e, turėtų būti atskiros, kad e, būtų užkirstas kelias tam, kad e, tarkim iš vienos sąskaitos būtų galima perkelti lėšas į kitą. Toliau dėl šio šeštojo straipsnio turiu pasakyti, kad yra viena dalis, kurios e, prašė EPP frakcijos atstovai, taip pat ir e, socialistai. Mes e, nepri, net, nenorėtumėm tam pritarti, ypač kalbant apie šešto straipsnio paskutinę dalį, nes mes sakome, kad iš tiesų tos sąskaitos turėtų būti atskiros ir na, jeigu mes atsižvelgsime į pateiktą pasiūlymą, tada kils rizika tam sąskaitų skaidrumui. Todėl siūlyčiau, e, kad būtų grįžta prie pradinio kompromisinio pasiūlymo. Apskritai aš balsuosiu prieš pateiktą e, socialistų ir EPP frakcijos pasiūlymą. Dabar dėl septinto straipsnio čia vėlgi yra pateiktas kompromisas. Ir čia mes e, Taip pat kalbame apie tai, kad e, prieiga prie infrastruktūrų neturėtų būti diskriminuojama, nepriklausomai nuo e, tos e, infrastruktūros valdytojo būklės. Yra sakoma, kad komisija turėtų iki 2012 metų pateikti pasiūlymą dėl to, kad geležinkelių struktūros uh, valdytojai bei geležinkelio įmonės būtų du atskiri e, objektai. Kai dėl deleguotojų aktų, tai mes manome, kad e, kuo mažiau turėtumėm naudotis tą deleguotojų aktų procedūrą. Taigi tiek būtų pačių e, svarbiausių aspektų mano pranešime. Na, kyla man abejonių dėl kitų pakeitimų, todėl norėčiau kreiptis į kolegas, kad jie galėtų mm, pateikti paaiškinimą, ką Jūs manote apie 357 e, e, pakeitimą dėl 9 straipsnio e, pakeitimą pakeitė pone Tikau. Nes dėl to pakeitimo man vis dar kyla labai daug abejonių ir norėčiau gauti paaiškinimą. Taigi ačiū, norėčiau padėkoti visiems už darbą, sekretoriato darbuotojams, norėčiau padėkoti Jurganui ir Davidui už iki šiol atliktą darbą. Dėkoju. Thank you very much, Mr. Serkiani. Mr. Kuhn for the PPE. Um, let me try and work out the minute. Ačiū pranešėjai, ponas Kuhn, EPP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, poniai Sirakijaniai, nes jis atliko milžinišką darbą, ieškodama kompromisų, o darbas tikrai labai svarbus, užtikrinant veikiančią bendrą geležinkelių erdvę, nustatant bendras visoms europinėms geležinkelių įmonėms sąlygas. Toks buvo mūsų bendras tikslas ir man regis mes jo pasiekime. pakankami žmogiškiai ištekliai, pakankamas finansavimas, taip pat sąsajos su nacionaliniais reguliuotojais, kad sprendimai būtų priimami sparčiai, nes spartus prieimimas sprendimo dėl prieigos prie rinkos reikalingas mūsų vartotojams. Dabar dėl paslaugų teikimo, dėl pagrindinių paslaugų teikimo. Daugiausia ginčių sukėlė būtent ši tema. geležinkelio įmonės jaudinosi. Ir manau, kad jaudintasi buvo dėl to, kad gali būti padaryta žala rinkai, dėgiant naujus rinkos mechanizmus. Tačiau pagrindinis sprendimas susijęs su sąžininga konkurencija yra štai koks kaip yra skaičiuojamos ankstesnės kainos, kokia yra tų kainų sandara. Nes šie elementai yra labai svarbus konkurencijos sąlygų nustatymui. Ir manau, kad beveik visi sutiko, jog šiuo atveju <clears throat> reikalinga atskirti apskaitą. Tai yra administracinės iš administracinių išlaidų apskaitą atskirti nuo operatorių saskaitybos. Ir šeštos straipsnio ketvirta dalis tikriausiai pakankamai gerai atspindi tikrąją padėtį. Nes numatomi tam tikri kreditai operatoriams, kas jie bebūtų, geležinkelio įmonės ar holdingai Turiu pasakyti, kad mes tikrai nesiekiame vienu smūgiu viską padaryti. Nes nebejotinai valdybos, geležinkelių valdymo, infrastruktūros valdymo klausimai tikriausiai bus dar svarstomi apie metus, bet nereikėtų to laikotarpio labai užtęsti, nes kitaip metų metais svarstytume vieną tą patį, o dabar jau turėsime pakankamą pagrindą tolesniems diskusijams. Kitas dalykas, kad tokiu būdu bus įmanoma užtikrinti didesnius keleivių srautus, sustiprinti tokiu būdu ir konkurenciją. Ir geležinkelių įmonės be kita ko turės atkreipti dėmesį į aplinkosaugos elementą, gabendamos keleivius į paskutinį paskirties punktą ekologinėmis priemonėmis. Ponas Rimauza. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmiai kolegos, galų gale mes baigiame darbą su šiuo labai sudėtingu dokumentu. Tikrai norėčiau padėkoti uh, pranešėjais yra Čiani. Šešėliniai pranešėjai jos gyvenimo nepalengvino. Ir po keletos posėdžių mes visgi sugebėjome surasti kai kurių klausimų kompromisinį sprendimą. Aš suprantu, kodėl nerimauja sekretorijatas ir pirmininkas dėl rytojaus balsavimo, kuris nebus lengvas. Mes norėjome, kad būtų balsuojama atskirai dėl 13 straipsnio ir 7 priedo. Ir dabar sekretoriato išplatintame dokumente mes matome, kad už viską bus balsuojama kartu. Tačiau, jeigu neįmanoma balsuoti dėl to vieno sakinio, tai norėtume balsuoti bent jau dėl straipsnio dalies. Aš manau, kad daugelis kolegų labai konstruktyviai dirbo, stengtamiesi pasiekti bendrą sutarimą. Ir labai esu patenkintas, nes dirbome nuosekliai, nuosekliai svarstėme visus klausimus, o diskusijos truko labai ilgai, iki pat praėjusios savaitės. Nuo pat pirmosios diskusijos liberalų demokratų grupės prioritetai buvo rinkos atvirumas ir reglamentavimas. Kadangi mes atsvajame, aš atsvajame nedideliai šaliai, tai mums ypač svarbus šie dalykai. Reikalinga užkirsti kelią tolesniai diskriminaciniai praktikai, pašalinti kliūtis konkurencijai, o tam reikia labai gerai veikiančio reguliuotojo. Ir toks reguliuotas atsiras dėka 57a straipsnio. Toliau kompromisiniai pasiūlymai nuo 55 iki 57 apriepia nacionalinius reguliuotojus ir jų galias. Mes pasisakome už reguliuotojų savarankišką veiklą ir mes norime pažymėti, kad tiek žmogiškieji, tiek finansiniai ištekliai turi būti um, <clears throat> nustatomi atsižvelgiant į rinkos poreikius. Dabar dėl 55 straipsnio, dėl kompromisinio varianto labai patenkinti, kad geležinkelio srities reguliuotoja skirs nacionalinės ar kitas kompetitingas parlamentas. Man ir ponė Vilbau regioniniai subjektai irgi buvo nemažiau svarbus dėl prieigos prie rinkos, dėl rinkos atvėrimo. Mes 7 straipsnio 3 A. Trečioje A dalyje mes pateikėme savo pasiūlymą, kuris turėtų įsigalioti nuo 12 metų. Mes taip pat prašėme, kad būtų balsuojama dėl paskutinio paskutinė sakinio dalies 7 straipsnio 3a dalį turiu galvoje ir jis susijusi su rinkos atverimu. Visgi mes pasisakome prieš aštuntąjį priedą, nes vadovavomės tą logiką, kad tiesioginė išlaid, tiesioginėms išlaidoms turi būti priskirti, priskirtos išlaidos kurios atsiranda dėl darželių, mokyklų ir kitų socialinių paslaugų teikiamų geležinkelio darbuotojams. Ir EPP remia būtent tokį požiūrį. Mes taip pat norėtume, kad būtų. Mes norėjome, kad būtų nustatytos minimalius paslaugos, kurios būtų teikiamos, pavyzdžiui, streikų atveju, kad nebūtų paralyžuoti vartotojai ir E, rinką. Todėl norėtume, kad būtų atskirai balsuojama dėl 9 priedo 7 dalies. Ir galiausiai atsižvelgianti visą tą ilgą diskusiją ir į tai, kad mes negalėjome blokuoti viso paketo pakeitimų, tai sakyčiau, kad reikėtų, jo komisija teiktų kitais metais naują pasiūlymą. Nenorėčiau būti kaltinamas ideologiniu požiūriu, todėl esu atviras galimiems pasiūlymams, o pasiūlymai tikrai turi sukurti geresnę konkurenciją, bet jau vadovaujantis geresnių modelių. Dar, kaip sakė pranešėja dėl mano pakeitimo numeris 174 dėl 11 konstatuojamosios dalies, ji mums svarbi, nes tai susiję su Ispanijos jungtimis, su visa likusia Europa ir konkurencija. Ir galiausiai dėl 6 straipsnio 4 dalies. Turiu pasakyti, kad iki šiol mes palankiai žiūrėjome į tą pakeitimą. Tačiau atsiradus žodiniam pakeitimui, prieš kurį man regis komisija pasisako neigiamai, mes nepatenkinti to sakinio, tos, traip, tos dalies papildymų naujų sakinių. Ačiū. Prieš suteikiant žodį ponui Zyliai norėčiau paaiškinti e, žodinį pakeitimą kompromisiniam pakeitimui. E, man atrodo, kad negalima keisti kompromisinio pakeitimo oficialiu raštišku pakeitimu nebent norėtumėte sužlugdyti susitarimą, galima kompromisinį pakeitimą išskaityti dalimis, galima teikti žodinį pakeitimą, tačiau oficialaus raštiško pakeitimo teikti negalima, nes tai yra visų frakcijų kompromisas. Ir todėl buvo nuspręsta, kad to negalima daryti. Taisyklė 163 leidžia skaidyti tą kompromisinį pakeitimą ir būtent todėl mes nusprendėme, kad atsižvelgsime į jūsų prašymą teikti pakeitimą ir leisime jums siekti žodinį pakeitimą ir dėl jo bus balsuojama. Tačiau kadangi jūs norėjote teikti oficialų raštišką pakeitimą kompromisiniam pakeitimui be kitų frakcijų su teikimo, to daryti nebuvo galima. Ir jūs esate teisus, iš tikrųjų pirmininkui buvo be galo sunku sudaryti šį balsavimo sąrašą. Dabar žodis ponui Zyliai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, šešėlinius pranešėjus taip pat, kadangi kurį laiką jau manėme, kad nieko mums nepavyks situacija tokia buvo susikloščiusi prieš vasaros atostogas, tačiau dabar mums pavyko ir kompromisas gavosi daug geresnis nei manėme vasarą. Dėl CCR pozicijos mes taip pat paremsime kompromisą, tačiau yra tam tikrų mūsų ECR frakcijos narių, kurie e, norėtų didesnio atsėjimo negu kad numatytas kompromise. Bet nemanome, kad komisija galėtų parengti tokį pasiūlymą iki 2012 metų. Mes negalime pritarti tam tikriems kompromiso punktams ir pritarsiu kolegai iš ALDE frakcijos, negalime pritarti B kompromisui, kadangi dėl streikų reikia numatyti bent jau minimales paslaugas. Taip pat Q kompromisui negalima pritarti. Ten kalbama apie socialinės pašalpas, kurios nėra įtrauktos į tiesioginės e, išlaidas. Pavyzdžiui, socialinės paslaugos, restoranų išlaidos ir taip toliau. Mūsų nuomonė šio punkto nereikėtų įtraukti į tiesioginės išlaidas. Dėl nacionalinių regu, e, e, reguliavimo institucijų ir jų tinklo, atsir frakcija čia turi keletą pastabų. Uh, Komisija neturėtų dalyvauti šio tinklo paslaugų valdyme, tačiau galėtume palaikyti tam tikrus kompromisus. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms už tai, kad jie atsižvelgia į Baltijos rinkos ypatumus dėl triukšmo reikalavimų, taip pat infrastruktūros naudojimo mokesčių. Mums tai yra labai svarbu. Negaliu dabar pasakyti, ar žaliųjų pasiūlymas atskirti šią dalį ir atsižvelgti į e, vėžės plotį. Aš nežinau, ar būtinas toksai atskirimas ir ar geležinkelio vėžė kuri visai skiriasi trečiosiuose šalise, trečiųjų šalių rinkoje. Aš nežinau, ar galbūt reikėtų padiskutuoti tai frakcijoje, išklausius pono Kramerio. Tai tiek mūsų frakcijos vardu. Dar sėki norėčiau padėkoti Debrai ir kitiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponas Kramer. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Iš tikrųjų reikėjo nueiti didelį, e, ilgą ir sunkų kelią, kad pasiektume šią situaciją, nes direktyvoje nebuvo kalbama apie uh, keleivių vežimo, vežimą, tik tai apie pirmojo geležinkelių paketo peržiūrą. Aišku, kad Europoje yra problemų, kadangi šios rinkos yra uždaros, tačiau taip pat žinome, kad uh, tai nėra susijęs su tinklu ar jo valdymu. Kartais atskirimas pavyksta puikiai. Taigi yra ir kitų modelių egzistuojančių, pavyzdžiui, Vokietijoje ir kitose šalise kur tas atskirimas nėra toks, nėra iki galo įgyvendintas, kaip kad norima, norėtume tikėtis. Mes norime atsikratyti nuo nacionalistinės pozicijos, reikia galvoti Europos mastu, apie Europos lygio prieigą ir nuo 2007 pradžios siekiame panaikinti diskriminaciją. regla, reguliuojant instituciją turėtų galėti spręsti nepriklausomai ir greitai. Tai yra būtina sąlyga įvair, įvairių, atverti, norint atverti prieigą įvairioms įmonėms. Kai kurios valstybės yra numačiusios dviejų savaičių laikotarpį sprendimams primti kitos mėnesio laikotarpį kitur iš vis tokio laikotarpio nėra numatyta. Žmonės jau laukia du metus, bet atsakymo taip ir nesulaukia. Tokios, tokią situaciją reikia ištaisyti, jeigu norime atviros rinkos. Teisingumo teismas greitai paskelbs sprendimą dėl komisijos, kuri yra apskundusi keletą šalių dėl taisyklių nesilaikymo. Komisija turėtų išspręsti klausimus dėl atsiejimo, taip pat e, keleivių rinkos atverimo. Šalis e, taryboje, to šalis, kurios nenori atskirimo, balsuoja taryboje. Svarbu ne tik oficialiai e, įvykdyti atskirimą, bet taip pat numatyti ir tai, kaip veiks reglamentuojantį instituciją. Pone Zylė, mes nagrinėjome Baltijos šalių problemą, žinote, kad visą laiką jūs palaikiau, tačiau yra ir kitų problemų. Bulgarija, Graikija, Turkija. Trečiosiam šalims taip pat turime numatyti išimtis, nors ten vėžės plotis nesiskiria Bet negalima kalbėti vien apie vėžės plotį, nes yra problemų ir, ir su kitomis šalimis. Reikia kalbėti bendrai, ne tik apie vėžę. Kitos šalis, kurios plėtros proceso metu prisijungs, galbūt turės ir kitų problemų. Bulgarijoje ir Rumunijoje taip pat yra nesklandumų turbūt galime sutarti, kad galime pritarti parengtiems kompromisams. Na, negaliu apžvelgti visko, bet mane erzina tai, kad, kad ponia Bakai, ne dėl socialinių priežasčių, darželių išlaidos ir taip toliau Bet jeigu norime, kad būtų sąžininga konkurencija, visiems veikėjams rinkoje turi būti numatytos tos pačios taisyklės. Kitaip žmonės tiesiog iš visliausius važinėja traukiniais ir skraidys lėktuvais. Ir, o, o tokias keliones e, apmokės mokesčių mokėtojai, kadangi PVM to, jų kūrui nėra. Nes kai, kuri, kai, kai kurios transporto rūšis neturi mokėti transporto linijos mokesčio. Tačiau jeigu norite, kad konkurencija būtų palankesnė aplinkai, reikia užtikrinti, kad visi mokėtų tą patį mokestį arba jokio mokesčio. Kodėl reikėtų e, vieniems geresnės sąlygas sudaryti, o kitiems ne? Keturios minutės sekančiam kalbėtojui. Vážení kolegové, já se musím divit. Gerbiami kolegos, Turiu pasakyti, kad mane nustebino pateikta informacija, nes atrodytų, kad sumaišiau posėdžių sales. Na, kas mums yra svarbu? Svarbu sustiprinti geležinkelių sektorių. Atskirti krovinių bei keleivių pervežimą. Bet ar tai yra mūsų pagrindinis darbas? Ne. Mūsų pagrindinis darbas yra apskritai sustiprinti geležinkelių sektorių, ko ir buvo siekta pirmoji geležinkelių paketu. Na, galbūt ne viskas buvo tinkamai įgyvendinta, bet kai kurie e, kolegos jau pasakė, kad iki kitų metų komisija turės e, numatyti tam tikras e, datas, iki kada turėtų būti atliktas tas infrastruktūros valdymo skirimas nuo geležinkelių transporto paslaugų teikimo. Bet man atrodo, kad visa tai neigiamai atsiliepia geležinkelių sektoriui, kadangi išaugo e, išlaidos. Pavyzdžiui, jeigu aš esu turiu tris, e, teikiu tris geležinkelio transporto paslaugas, tada man išlaidos yra daug didesnės. Be to, jūs čia daug kalbėjote apie socialinių paslaugų įtraukimą į išlaidas. Jeigu, na, tos socialinės išlaidos yra įtraukiamos į bendrą išlaidų e, apskaitą, tai, man atrodo, parlamentas nelabai ką gali padaryti šiuo atžvilgiu. Apskritai matome, kad mažėja žmonių, kurie naudojasi geležinkelių paslaugomis skaičius. Ir mm, prisiminkime e, tai, kad komisija iki 2012 metų pasakė, kad infrastruktūros valdymas turi būti mm, visiškai atskirtas nuo geležinkelio transporto paslaugų. Na, bet kuriuo atveju, pirmuoju geležinkelių paketu buvo siekiama pagerinti geležinkelių situaciją, o ne ją pabloginti. Taigi, mm, apgalvokime tai, ką mes siūlome. Aišku, reguliuojanti struktūra turi egzistuoti visose e, sektoriuose, taip, aš tam pritarčiau. Bet kalbant apie tą visišką atskirimą, tai man atrodo, apskritai į šį klausimą reikia pažvelgti atsargiai, kad vėliau nesukurtumėm kažkokių e, problemų. Taigi, na, yra daug problemų įvairiose ES valstybėse, kurios vis dar nėra įgyvendinusios pirmojo geležinkelio paketo, bet tai rodo, kad problema glūdi pačiame geležinkelio pirmajame pakete. Pažvelkite į tai, kokios yra nustatytos datos. Iki kada e, tas turi būti padarytas atskirimas ir pažiūrėti į tas šalis, kuriuose jau tas atskirimas įvyko ir kokie yra rezultatai. Pirmininkas, e, dar turiu nemažai kalbėtojų, kurie nori pasisakyti ir tam galima skirti 25 minutės. Aš iš tiesų norėčiau, kad kiekvienas kalbėtojas kalbėtų tik po dvi minutės. Ponas Grošas, prašome. Ačiū. Aš norėčiau taip pat padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti ir už norą e, toliau analizuoti įvairius klausimus, pavyzdžiui, dėl reguliuojančios tarnybos ir taip toliau. Taigi, kaip matote, balsavimo sąrašas yra labai sudėtingas ir EPP frakcijoje buvo užduota labai daug klausimų dėl žodinių pakeitimų. Tai yra, ar galima užduoti papildomų žodinių pakeitimų. E, na, iki to laiko, kai bus planu, balsuojama, tikiuosi, kad bus suteikta galimybė pateikti žodinių pakeitimų. Bet e, jeigu paklausite manęs asmeniškai, nemanau, kad reikėtų pritarti e, tiems naujiems žodiniams pakeitimams, bet kuriuo atveju reikia pažiūrėti, kaip bus balsuojama rytoj. Kalbant apie procedūras, tai aš laikausi nuomonės, kad Europos parlamentas tikisi labai daug iš šio teisėkuros projekto. Ir mes puikiai žinome, kokia yra komisijos pozicija Bet e, kas mane domintų, tai yra, kokia yra tarybos pozicija, pavyzdžiui, reguliuotojų atžvilgių. Mes e, žinome, ką, kokia yra tarybos pozicija, kad tie reguliuotojai atsirastų per penkerių metų laikotarpį bet e, geležinkeliui sektoriui iš tiesų pasitarnautų, jeigu tie e, reguliuotojai atsirastų kuo greičiau. Todėl norėtumėm gauti kažkokį aišku signalą e, šiuo atžvilgiu. Norėčiau gauti kažkokį paaiškinimą iš tarybos. E, kolega Kramer kalbėjo apie išlaidas ir kad į visas išlaidas turėtų būti įtrauktos ir darželių išlaidos. Man atrodo, tokius dalykus apskritai gali, galime išbraukti iš teksto. Toliau dėl apskaitos atskirimo taip, tam galiu pritarti. Bet pavyzdžiui, įvykus avarijai žmonės nežino, kaip apie tai pranešti. Ir Ir man atrodo, kad į tokį dalyką reikia atsižvelgti, tai yra komunikavimo klausimą. Iki šios dienos 17 valandos jūs galite teikti dar pakeitimų žodžių. Toliau, ponas Alkatroji. Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų būtų geriau teikti kuo mažiau tų žodinių pakeitimų. Žvelgianti viską formaliai, tai tuos pakeitimus turime pateikti iki penktos dienos, bet pavyzdžiui, balsavimo metu rytoj galima atmesti tuos žodinius pakeitimus. Apskritai, na, reikia pažiūrėti, mm, ko, kokia bus apskritai Europos parlamento pozicija, kad mes galėtumėm pasirenkti sudėtingom dėrybom su taryba. Tai bus dar sudėtingesnis dėrybų etapas. Ir dėl tos priežasties mums labai svarbu sustiprinti tas nuostatas dėl reguliavimo, dėl reguliuotojo. Tai yra, kad būtų sukurta ta Europos reguliuotojų agentūra. Nes Tokiu atveju būtų daug aiškiau visiems geležinkelių sektoriaus subjektams. Ir tada visi rinkos dalyviai žinos, kad visiems yra taikomos vienodos sąlygos. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Jūs sulaukėte labai daug kritikos prieš vasaros atostogas, o dabar sulaukėte labai daug pagirų. Na, dokumentas iš tiesų labai sudėtingas ir reikėjo dėti labai daug pastangų pačiai pranešėjai. Na, reikėjo suderinti kartais nesuderinamus dalykus, tokius kaip vanduo ir ugnis. Ypač, kai pavyzdžiui buvo kalbama apie atsiejimą. O man atrodo, dabar mes turime laiko įsigilinti į įvairių pasiūlymų pasakmes. Todėl laukiame taip pat ir komisijos laukiamo pasiūlymo, kad iš tiesų galėtume e, sustiprinti Europos geležinkelių sektorių. Visų pirma, e, reikia užtikrinti tinkamą finansavimą į geležinkelio infrastruktūras, infrastruktūras Bet to, man atrodo, reikėtų ir toliau e, palikti e, reglamente tas nuostatos dėl streikų ir dėl minimalių paslaugų teikimo streiko atveju. Taigi dėl tokių nuostatų mes sutinkame. Dar e, keletas žodžių, gerbiamas pirmininkė. Dėl pirmojo geležinkelių paketo jis buvo prastai gyvendintas ir todėl dabar reikia įsigilinti situaciją ir žiūrėti, kas kas e, yra blogai. E, pradžioje e, pranešėja turėjo ieškoti kompromisu, bet iš tiesų nebuvo lengva pasiekti uh, dabartinio rezultato. Aišku, reikalingas stipresnis reguliavimas. E, mes e, taip pat e, numatėme stipres nuostatos dėl atsiejimo, žiūrėsime, kas atsitiks, o kai dėl šeštojo straipsnio ketvirtosios dalies, tai matome, kad tekstas yra papildytas naujomis nuostatomis, man jos problemų nekelia, galėčiau balsuoti jas už jas teigiamai, o dėl Alde frakcijos, tai galiu pasakyti, na gerai, jau dabar tekste neminimi tie darželiai. Bet e, vis dar tekste minimi restoranai, kurių išlaidas taip pat reikia įtraukti į bendras išlaidas. Ponas Vandalin, dvi minutės. Ačiū. Kolega Tremoza nėra įsitikinęs tuo atsėjimo nauda. Na, mano šalyje jau yra įgyvendintas tas atsiejimas, kuris užtikrino didesnę konkurenciją bei pagerėjo paslaugos e, keleiviams, e, sumažėjo e, kainos. Taigi paslaugų teikimo atsiejimas yra sveikintinas dalykas. Antras dalykas gerbiamas pirmininkė, kuris yra taip pat labai sudėtingas. Tai yra balsavimas rytoj. Pirmininkė, aš žinau, kad e, rytoj mūsų laukia balsavimas, todėl norėčiau sužinoti e, aiškiai, dėl ko mes jau esame susitarę. E, pranešėja e, turėtų mums e, pateikti papildomą paaiškinimą dėl to, kas buvo, dėl, to, dėl ko buvo susitarta, tada reikėtų aptarti tos dalykus. Nes dabar matome, kad jau yra platinamas kažkoks alternatyvus balsavimo sąrašas. Todėl rimtumo vardan reikėtų apibendrinti tas e, balsavimo išvadas. Ta turėtų padaryti pranešėja tada bent jau žinosime, dėl ko balsavome ir kaip. Ačiū. Ja, Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke, die Neufassung des, äh, Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad äh, peržiūrėtas dokumentas yra labai sudėtingas, todėl noriu padėkoti pranešėjai ir visiems, kurie dirbo. Manau, kad pavyko atsisakyti tų dalykų, kurie kelia sumaištį. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į porą dalykų. Tikrai pritariu tam, kad įtrauktas į dokumentą socialinis aspektas ir nesuprantu, kodėl kai kurie vis dar abejoja dirbančiųjų teisėmis. Atvira rinka gali veikti tik tada, jeigu atitinkamai pasiskirsto transporto sektorius ir vykdomas reguliavimas. Todėl galvoju, ar tikrai mes viską teisingai skatiname dėl savarankiškai veikiančios priežiūros reguliuojančiosios institucijos. Tai man kyla klausimas štai koks. Ar mes turime tikslo siekti nacionaliniu lygiu pirmiausiai? Ir manyčiau, reikėtų veikti pragmatiškai. Nereikia galvoti, kad šio dokumento pagalba įspręsime visas geležinkelio sektoriaus problemas. Akivaizdu jau šiandien, kad reikalinga investuoti į infrastruktūrą ir investicijos reikalingos labai didelės, apie tai buvo kalbėta. Yra tokios stotis, kurios tiesiog uždaromos, taip nutiko ir Belgijoje. Neturėtume dėl to siūsti netinkamos žinios, o labiau atsižvelgti į poreikius. Pane Visenda, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai, kuri, pranešėjai, kurie atliko didelį darbą, taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Pritariu ir pasisakiusiųjų mintims apie didesnį finansavimo skaidrumo užtikrinimą. Infrastruktūros valdytojai ir um, paslaugų teikėjai taip pat turėtų veikti skaidriau. Jūs buvo paminėta Ispanija. Na, tas faktas, kad Ispanijoje infrastruktūra atskirta nuo paslaugų teikimo, tai noriu tiesiog e, šiame kontekste pasidomėti, o kokiais maršrutais važinėja traukiniai. Ir ar pasiteisino tai? Ispanijos rinkoje. Kalbant apie geležinkelio transporto keleivių segmento liberalizavimą, tai manau, kad gal ir ne dabar tai reikėtų daryti. Atskirimas tikrai nekelia didesnės problemos, nes, kaip žinia, galima apskritai privatizuoti. Ir atskirimo klausimas tai yra tik dar viena priemonė, kuri leistų padidinti integraciją ir panaikinti privilegijuotųjų subjektų klasės vykstant rinkos integracijai. Aš manau, kad reguliuotojai tikriausiai bus pajėgus vykdyti tas funkcijas, kurias mes tikimės, kad jie vykdys ir tokiu būdu bus panaikintos, panaikinta vienų įmonių privilegijuota padėtis. Kitas kalbėtojas. Ačiū, ponia pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Anita Welsh, man atrodo, rengė ankstesnį pranešimą, bet to paskiau buvo peržiūrėtas visas paketas dokumentų Ir aš manau, kad tikrai pakanka to, ką mes padarėme. Be to, mes atsižvelgėme ir į komisijos prisimtus įsipareigojimus pateikti kitais metais papildomų pasiūlymų dėl rinkos atvirimo ir tolesnio atskirimo. Dabar porą pastabų. Girdėjau, kad mes lauksime šiuo klausimu Europos teisingumo teismo sprendimo, bet teisėkuros institucija tikriausiai neturėtų laukti teisėjų nuomonės, turėtų būti atvirkščiai. Kitas dalykas, kad mes esame tas dabar jau vienintelis komitetas, kuris svarsto atsiejimo, atskirimo klausimus. Tas klausimas jau seniausiai įspręstas. Ir todėl, aišku, dėkingas pranešėjai, bet norėčiau atkreipti jos dėmesį ir į situaciją, kuri buvo prašyta savo laiku, tai yra situacija Prancūzijoje. kai kalnuose sutiktas vilkas galiausiai suvalgė keleivį. Na, pirmininkas, tai čia dabar kas iš mūsų vilkai? Panas tik dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Ir aš noriu pasveikinti pranešėją, kurie atliko didžiulį darbą, manau, jį nusipelnė mūsų padėkos. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad infrastruktūros strategijos formavimas bus atliktas atsižvelgiant ir į vartotojus, ir į uh, profsąjungų norus. Vyko gana ilgos diskusijos, tačiau netiek daug kalbėjome apie profsąjungas, netiek daug kalbėjome apie vartotojus. Uh, Dėl devinto straipsnio pateikiau pakeitimą numeris 357, sakydama, kad reikia iš komisijos pasiūlymo išbraukti nuostatą dėl padalinių skolų. Nemanau, kad tokia nuostata turėtų būti tekste, nes kalbame apie įmonės, kurios susijusios su e, vietos valdžios institucijomis. Ir manau, kad tokios nuostatos traukimas yra neteisingas, nes neatsižvelgiama į tai, kad būtent dėl vietos valdžios finansinių problemų atsiranda tokios skolos. Taip pat manau labai svarbu pripažinti tai, kad kai kalbame apie prieigos prie geležinkelio infrastruktūros sąlygas, neturėtume galvoti, kad prieiga gali užkirsti kelią keleiviams gauti informacijos. Tiesą pasakius, vis sunkiau tampa įsigyti biletą iš A punkto į B punktą. Tai labai svarbu, kad komisijos atstovai panalizuotų darbo sąlygas geležinkelio sektoriuje. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, yra A. Pakeitimas dėl aštuntojo priedo. Man regis, neturėtume didinti teikiamos paramoms tiems, kurie pereina prie ETCS sistemos. Nes tokiu būdu gali susidaryti įspūdis, kad pajėgesnius operatorius mes išskiriame, sukūrėme jiems geresnės sąlygas negu smulkesniems operatoriams. Ir reikia tiesiog laiko, kad operatoriai galėtų investuoti į RTMS sistemą. Komisijos vardu ponas Pakė. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už puikų atliktą darbą. Dabar turime puikų pagrindą eiti į priekį ir norėčiau pasakyti, kad komisija labai dėl to džiaugiasi. Jums leidus, pirmininkė, norėčiau paminėti mm, visą eilę pakeitimų ir pasakyti, kaip mes juos žiūrime. Manau, kad labai daug pakeitimų rodo, kad jūs pritarėte mūsų komisijai Ir tiek daug pakeitimų taip pat mm, atsižvelgia į komisijos irgi teiktus pakeitimus. Tam tikrais atvejais kompromisiniai pakeitimai sustiprina dabartinės nuostatas dar toliau, nei mes esame siūlę. Iš esmės mes pritarėme šiems pokyčiams. Jie prailgina nacionalinių infrastruktūrų strategijų galiojimą sustiprina konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procesą, taip pat numato e, laiko terminus mm, tam tikrų sistemų įvetimui, e, palengvina infrastruktūros mokesčių valdymą dėl garso taršos, taip pat e, padeda pagrindus bendradarbiavimo stiprinimui. Vienintelis dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra tai, kad reikia labai atidžiai suformuluoti šios pakeitimus, kad nesukurtume pernelik didelės administracinės naštos tiek pramoniai, tiek e, valstybės institucijos, tiek komisijai ir išvengtume neigiamo poveikio rinkai. Tačiau komisija apskritai labai sveikina daugumą pakeitimų. Kai kurie pakeitimai atitinka e, birželio mėnesį komisijos patvirtintas nuostatas e, dėl 13 straipsnio nuostatos dėl prieigos prie su geležinkeliu susijusių paslaugų. E, dabar pasiūlymas yra mažiau stiprus nei pradinis komisijos pasiūlymas dėl atskirimo. Tačiau, aišku, mes suprantame pranešėjo bandymą palengvinti antrojo svarstymo procesą ir sutarimą tarp parlamento ir tarybos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad yra keli pakeitimai, kurie nepasiekia tarybos požiūrėje numatytų siekinių arba sukuria spragas dabartiniuose teisės aktuose. Šie pakeitimai kelia mums rūpesti ir jiems pritarus komisija negalėtų jų palaikyti. Ir svarbiausia iš jų yra, vienas iš jų yra susijęs su aštuntojo priedo pirmojų punktu tiesioginiu išlaidų per, perskaičiavimui, taip pat e, aštuntas priedas trečias punktas, e, taip pat reguliuojančių institucijų kompetencijos, e, jeigu, kad, kad jos galėtų įsikišti savo nuožiūrą, 56 straipsnis ir taip pat deleguotų aktų apriektis. Visi šie klausimai susilpnina dabar komisijos poziciją kuomet ją reikėtų iš tikrųjų bent jau palikti tokią pačią. Pirmininkė, buvo pateikti keli klausimai dėl konkrečių pakeitimų. Jums leidus norėčiau juos trumpai apžvelgti, pradedant nuo 357 pakeitimo, kurį pateikė ponė Tikau dėl e, ankstesnių skolų. Mes e, išbraukėme e, padalinius iš šio taikymo srities, kadangi manome, kad arba šie padaliniai turėtų būti E, geležinkelių įmonės ir tada joms taikoma kita, kiti teisės aktai, o jeigu tai nėra tokios įmonės, tai nebūtų jokios priežasties joms suteikti konkurencinį pranašumą, nubraukiant jų ankstesnės skolas. Ir todėl mes įtraukėme šią nuostatą, kuri tikiuosi ir pasiliks. Dėl žodinio pakeitimo numeris 2, dėl antrojo straipsnio, kurį pakeitė ponas Marinesko ir palaikė kiti kolegos, kuriuo būtų pratesta išlygos taikymo terminas. Man atrodo, kad tai yra sudėtingas klausimas ir komisijai kelia didelį rūpestį. Šiandieną infrastruktūriniai projektai užbaigti po 88-ųjų gali jiems gali būti pritaikyti perskaičiavimo principai, bet šiaip jau infrastruktūros valdymai turi rinkti mokesčius atsižvelgdami į ilgalaikės išlaidas. Jūs žinote, kad praėjusią savaitę mes pradėjome pažeidimo procesą prieš Prancūziją ir Junktinę karalystę dėl šio reikalavimo nesilaikymo. Tai yra svarbus dalykas, norint užtikrinti, kad būtų išlaikyta svarbi sąsaja tarp Europos e, geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių teisės aktų. Dabar A kompromisinis pakeitimas dėl šeštojo straipsnio, dėl, dėl lėšų per, pervedimo tarp infrastruktūros valdytojo ir ir įmonės. Kalbant atvirai, nors ši nuostata atrodo gana protinga, būtų labai sudėtinga ją tinkamai įgyvendinti, nes reguliuojant instituciją tiesiog to neturėtų tam priemonių. Taigi raginčiau jūs atidžiau pasižiūrėti šį kompromisinį pakeitimą. Dabar ketvirtas kompromisinis pakeitimas dėl dešimto straipsnio Tai yra paprastas pakeitimas, siūloma išbraukti žodį international, tarptautinis ir tokiu būdu suteikti pagrindą e, iš ankstinę prieigą, atvirą prieigą vidaus keleiviams. Man atrodo, kad praktiškai vieno šios straipsnio įgyvendinti nebūtų pakankama, praktiškai norint šį pasiekti. Man atrodo, reikia tinkamai pasirinkti ir parengti pasiūlymus e, kitų metų antrajam pusmečiui. Toliau žodinis pakeitimas numeris 7 dėl 31 straipsnio, dėl infrastruktūros mokesčių moduliavimo atsižvelgiant į valstybės kofinansavimą. Man atrodo, kad šis pasiūlymas nėra tinkama vieta numatyti šią nuostatą, bet galėtume įtraukti šį klausimą į programas susijusias kovai su susijusias su garso taršos mažinimu. Mes dabar komisijoje kaip tik svarstome, kaip galima būtų geriausiai paremti programas šioje srityje vykdomas valstybėse narėse. Ir baigdamas pirmininkę norėčiau paskutinę pastabą išsakyti komisija jau yra ją sakiusi. Yra visa eilė pakeitimų dėl ketvirto straipsnio, taip pat 19, 21, 47 ir 54, kur komisijos teikiamas peržiūrėtas pasiūlymas šių nuostatų nekeičia. Ir bent jau kaip mes interpretuojame taisyklės skirtas pasiūlymų peržiūrimui. Nemanome, kad šie punktai turėtų būti iš esmės keičiami. Turiu tikrai pabrėžti šį dalyką, pirmininkė, ir, ir jį dar patvirtinsiu raštu. Ačiū. Ačiū. Dabar dėl jūsų paskutinės pastabos žinome, kokia yra jūsų pozicija, bet Europos parlamentas yra autonominė institucija. Pranešėje prašome. Dėkoju pirmininkė. Na, aš iš tiesų kalbėsiu trumpai, nes e, komisija pateikė paaiškinimą dėl kai kurių dalykų, taip pat dėl kai kurių dalykų tapo aiškiau po kolegų pasisakymo. Visų pirma, turiu pasakyti, kad e, mes e, puikiai bendradarbiavome su koordinatoriais, šešėliniais pranešėjais. Ir mūsų bendro darbo rezultatas tikrai nebuvo toks, kad siektume pabloginti susidariusią situaciją. Vis dėlto turime pasakyti, kad kalbant apie geležinkelio pirmą e, paketą, jis buvo e, prastai įgyvendintas. Yra pradėta apie 16 ar 17 e, pažeidimo procedūrų, iš kurių sprendimas priimtas tik tai keturių atžvilgių. Taigi, tobulo teksto greičiausiai sukurti negalime, nors tikėjomis, kad komisija bus ambicingesnė ir aišku, ji padidino savo ambicijų lygį jau pradėjus mums Europos parlamente darbą. Kai kurie principai yra įtvirtinti šiame dokumente, susiję pavyzdžiui su reguliavimu, yra labai aktualūs Europos parlamentui, pavyzdžiui, Mm, išlaidų klausimas, infrastruktūros finansavimo klausimas bei e, šeštasis ir septintasis straipsniai. Ir ten numatytos komisijos pareigos. Taigi, dar kartą, šie klausimai mums labai aktualūs, o rytoj balsuosime dėl šio sudėtingo sudėtingo klausimo. Balsavimo sąrašą pateiksiu po pietų, nes pamatėme, kad e, iš tiesų e, dabartinėme balsavimo sąraše yra padaryta keletas e, klaidų. Taigi, kai balsavimo sąrašas bus išplatintas, siūlau visiems jums jį dar kartą peržiūrėti. Nes, kaip suprantate, kompromisų skaičius ir pakeitimų skaičius yra labai didelis, todėl e, klaidų skaičius e, taip pat yra E, galimas. Bet kuriuo atveju aš galiu pasakyti, kad e, tas e, balsavimo sąrašas bus pateiktas po pietų. O po balsavimo aš pateiksiu paaiškinimą dėl dalykų, dėl kurių nubalsavome. Toliau kai kalbame, pavyzdžiui, apie streiką, turiu pasakyti, kad e, mes atsižvelgiame į tai, kad e, valstybės narės, būtent jos yra kompetitingos šiuo klausimu, todėl nusprendėme, kad peržiūros dokumente šis dalykas neturėtų būti minimas. Na, o kas yra tas vilkas geležinkelio sektorija, tai aš jums pasakysiu asmeniškai pirmininkė, bet ne šiame posėdėje. Ačiū. That, Ačiū pranešėjai. Na, kaip jau ir pasakėte, balsuosime rytoj. E, bus išplatintas naujas balsavimo sąrašas. Man atrodo, kad e, esame gavę labai daug balsavimų e, sąrašų. Ir rytoj 9 val. balsuosime dėl šio teisės akto nepamirškite savo balsavimo kortelių. Dabar pereikime prie kito klausimo, tai yra Europos jūrų saugos agentūra. E, Pakeitimų svarstymas, tie, kurie nori išeiti iš salės, turi daryti tai tyliai. Pranešėjas Kuntas Fleckensteinas. Dar kartą kartuoju, jeigu paliekate salę, turite daryti tai tyliai. Jeigu norite pasikalbėti, pasikalbėti turite tai daryti už salės ribų. Right, where is this? Has maritime safety, you know? Yeah. Everybody's leaving the room. Na, labai malonu, kad kai taip pradėme kalbėti apie su saugumu susijusius klausimus, visi pabėga iš salės, sako pirmininkas. Ja. Na kągi, komisijos pusė atrodo triukšmo lygis didžiausias prašyčiau visus nurimti. Kodėl, noriu, kodėl prašau tylos? Todėl, kad prieš suteikiant žodį ponui Fleckensteinui, norėčiau paskutinį kartą pasveikinti pono Visbereuter, kuris netrukus išeis į pensiją ir ponas Reuteris buvo paskirtas 2003 metais prieš tai jūs prisimenate, tikriausiai jį, jisai dirbo komisijoje, buvo paskirtas 2003 metais, tačiau suvaidino labai svarbu vaidmenį įkuriant EMSOS agentūrą ir manau, kad atliko didelį darbą. Tikiu, kad visi jūs palinkite jam sėkmės ir gyvenimo malonumų išėjus į pensiją. O dabar žodis ponui Frankensteinui. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbimieji kolegos. Pirmiausiai noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams Ir tai nėra formali padėka, nes mes tikrai labai gerai ir draugiškai dirbame. Pateikta virtinė įvairiausių um, pakeitimų. Ir kai kuriuose srityse, tiesą pasakius, gal galėjome pasielgti ir drąsiau teikdami pranešimus. Bet galiausiai, manau, mums pavyko pasiekti pakankamos balsų daugumos, kad galėtume tinkamai ginti savo siūlymus taryboje. Ir tikiu, kad galiausiai aš, man bus suteikti įgaliojimai ir tada matysime, ar pirmo svarstymo metu įmanoma pasiekti sutarimo. Dabar dėl pateiktų pakeitimų reikia pasitikrinti, ar visa tai atitinka EMSA agentūros funkcijas, veiklos sritis, nes jeigu bandoma išplėsti EMSOS įgaliojimus, tai jie turės prasmės tada, jeigu duos visai Europai naudos ir aišku, jeigu ekonominių požiūrių bus naudinga. Nenorėčiau dabar visų pasiūlymų komentuoti, apsiribosiu todėl tik keletų pakeitimų. Pirmiausia, mes priėmėme teigiamą sprendimą dėl to, kad pakrančių įrenginiai taip pat būtų įtraukti į EMSOS veiklos sritį. Šiuo atveju, manau, galima tikrai daug gauti naudos ir Europos lygių, ir valstybėse narėse. Mes kalbame apie vieningą jūrų erdvę be sienų ir todėl kyla, aišku, labai daug klausimų. Ir agentūra, manau, galėtų daug ką nuveikti. Taip pat aiškiai sakome, kad EOTESA, kad agentūra galėtų prisidėti prie darbo tokiuose srityse, kaip pavyzdžiui, jūreivių mokymas. Gal nereikėtų agentūrai steigti savo mokymo įstaigų, bet manau, kad ji pasiremdama savo patirtimi bei gerąją patirtimi galėtų duoti naudos mokant jūreivius, na, kad ir teikiant tinklų informaciją. Dėl piratavimo šio klausimu irgi prieita bendros nuomonės, tai savaime suprantama, bet yra dar trys klausimai, dėl kurių nepavyko pasiekti kompromiso. Pirmiausia, mes gana ilgai galvojame ir svarstėme, ar gelbėjimo operacijas priskirti agentūros veiklos sričiai. Aš asmeniškai manau, kad taip turėtų būti padaryta. Tačiau, jeigu gelbėjimo operacija vykdoma atviroje jūroje ir naudojami sraigtaspeniai, tai tada jau tikriausiai agentūros darbo sričiai neturėtume priskirti tokių operacijų, todėl mes gelbėjimo operacijų ir nerašėme tekste, nors daugelis to tikėjosi. Kitas neišspręstas klausimas. Diskusijos metu kilo klausimas, ar reikia regioninių ar nacionalinių institucijų, kurios dirbtų kartu su agentūra. Šiuo atveju priėmėme sprendimą kad vadovaujantis kompromiso dvasia reikėtų kalbėti apie nacionalinės institucijas, nes jos tokios ir yra. Bet tai nereiškia, kad jos neturi regionų lygių jokių galių. Galiausiai, trečias dalykas, ponė pirmininkė, trumpai, dėl vyrų moterų lygių teisų. Parlamentas, kaip žinia, yra prieėmęs aiškę rezoliuciją, nereikia apie ją dar kalbėti, bet aš manau, kad agentūros atveju labai svarbu, kad ir į ankstesnės parlamento rezoliucijas būtų atsižvelgta. Todėl mes e, kreipiamės į atitinkamus atsakingus asmenis ir struktūras, kad jos šio dalyko nepamirštų. Visgi manau, kad mūsų pasirinktas požiūris rodo, jog teigiamai vertiname agentūrą jos veiklą. Ir naudodamasis progą noriu padėkoti agentūros direktoriui bei jo darbuotojams už visą iki šiol atliktą darbą. Ačiū EPP. Kalbės Degrandas Paskal. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai savai mes suprantamą. Ir pasakyti, kad jūsų požiūris ir bendradarbiavimas su jumis tikrai buvo naudingas, darbo labai daug padaryta. Komisija pateikė ambicingą pasiūlymą. Nenorėčiau dėl to jo kritikuoti. Tuo tarpu ELSA agentūra tikrai gali būti pavyzdžių kitiems. Ir be to reikia padėkoti ir ponui Deroiteriai už labai gerai atliktą darbą. Dabar jeigu pagalvosime apie agentūros įgaliojimų išplėtimą, tai šiuo atveju galvo, pirmiausia turime kalbėti apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, apie darbus atviroje jūroje ir e, taršos likvidavimą. Nepamirškime to incidento, tos katastrofos, kuri įvyko prie Meksijos krantų. Todėl aš manau, kad um, agentūrai turi būti suteikti įgaliojimai kontroliuoti ir atviroje jūroje veikiančių naftos ar dujų įrenginių veiklą. Ir mano pateikti pakeitimai yra susiję su tokiais dalykais. EP grupė vieningai mano, kad agentūros galios ir uždaviniai pirmiausia turi būti siejami su sauga jūroje. Todėl mes prieštarojame tam, kad tamsos agentūros um, įgaliojimus ryčiai būtų priskirtas darbas ir vidaus vandenyse. Yra ir kitų kolegų, kurie tokiam požiūriui pritarė. Jeigu galvosime europinių lygių, tai aišku labai svarbu, kad agentūra koordinuotų bendrą politiką, na, kad ir geros patirties rytyje, o pakrančių tarnybų personalo ir jūreivių mokymai, manau, pirmiausia, turi būti rengiami nacionaliniu lygiu ir mes pasisakome prieš ketvirtą kompromisinį pasiūlymą kuriuo numatomas papildomos švietimo įstaigų, mokymo įstaigų sukūrimas, nes manau, kad e, tai tik tai reikštų papildomas išlaidas. Tai pritarėme trečiajam kompromisiniam pasiūlymui. Dabar dėl organizavimo. Mes manome, kad atitinkamas organizacijas reikia stiprinti. Apie tai kalba 98-99 pakeitimas ir pripažintos organizacijos turi būti audituojamos. Dabar dėl kitų kompromisinių ir žodinių pasiūlymų pritariu visiems įskyrus tuos, kuriuos minėjau. Dėl vyrų moterų lygių galimybių, tai šiuo atveju e, dera priminti šeštąjį pakeitimą, bet tuo pačiu noriu pasakyti, kad bandymai nustatyti prievolę būtų pernelyg toli siekiantis žingsnis. Tokios prievolės numatyti nereikėtų. EPP taip pat pateikė pakeitimų žodžių, grinai redakcinio pobūdžio. Tai yra 90, 78, 80. Ponas Anakakos pakeitimai. Mes pritarėm visiems tiems pakeitimams ir todėl tikrai esu dėkingas visiems kolegoms. Manau, kad galiu kalbėti ir jų vardu, nes mes pasiekėme bendro sutarimo. Dabar dėl biudžeto ir aplinkos komiteto teikiamų pakeitimų. Tai ir pranešėjo pakeitimų. Aišku, rytoj mes balsuosime Ir manau, kad pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų didžiulis atliktas darbas susilauks palankaus įvertinimo. Ačiū dabar, ponia Vilbao, liberal frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Manau, jis puikiai pasidarbavo. Ir įdėjo daug pastangų, kad užtikrintų, jog pasieksime susitarimo. Nekartosiu, kas jau buvo sakyta Mes pritarėme kompromisams, kaip jau buvo sakyta, susitikime išskyrus šeštąjį kompromisą, kuriame kalbama apie moterų ir vyrų dalyvavimą. Girdėjai, išklausėme pono Degrandės, EPP prieštarauja šiai nuostatai. Kodėl? Pirmiausia, kompromisas neatsižve, ne, nedaro nuorodos į e, pusiausviros poreikį tarp vyrų ir moterų. Jis nesusijęs su straipsniais ir konstatuojamosiomis dalimis. Ir ši problema kyla ne tik Aldė frakcijai. Liepos mėnesį parlamente buvo patvirtinta rezoliucija, kurioje raginame privačias bendrovės užtikrinti vyrų ir moterų pusiausvyrą valdybose. Man atrodo, reikia būti nusekliems, negalime pradėti elgtis visai kitaip šiuo atveju. Jeigu perkelsime iš straipsnių į konstituojamąją dalį šią nuostatą, tuomet mes sumažinsime dėmesį skiriamą šiam dalykui. Tiek, pasakyti, tiek norėjau pasakyti apie kompromisus, kitiem kompromisam pritarėme. Antra, Dėl to, ką sakė pats pranešėjas. Yra trys pakeitimai, kur prašysime teikti žodinius pakeitimus. 103, 61 ir 8 konstituojamoji dalis. Kadangi čia daroma nuoroda į duomenų apie kvalifikacijas rinkimą ir sinergijų vartojimą. Tačiau čia mes kalbame tik tai apie nacionalinį lygį. O įvairiuose posėdžiuose akcentavome, kad egzistuoja sritys, kur ir regioninės valdžios institucijos turi galių. Manome, kad darydami nuorodą į nacionalinį lygį reikėtų, turėtume paminėti ir regioninį lygį. Arba tiesiog kalbėti apie kompetitingas institucijas. Taigi mes teiksime žodinį pakeitimą šiuo klausimu, kadangi, kaip minėjau, tai nėra kažkoks įgeidis ar politinės klausimas. Reikia pagalvoti, kaip praktiškai viskas bus organizuojama, kaip bus paskirstomos e, galios. Trečia, mes teiksime žodinius pakeitimus dėl 115 pakeitimo, kuriame kalbama apie tyrimus ir siekime užtikrinti, kad nelaimingų atsitikimų tyrimas apims ir naftos išsiliejimus įvairiose platformose. Norėčiau paminėti, kad manau, jog parlamentas būtų galės išsikelti ir toliau siekiančius tikslus. Šis susitarimas atspindi, ką galėjome pasiekti dabartinėje situacijoje. Man atrodo, galėjome būti ambicingesni, kalbėdami apie EMSA įgaliojimus. Ir tokiu būdu nebūtų reikia galvoti apie tai, kokios būtų EMSA galios krizių atvejais. Aišku, džiaugiuosi, kad buvo įtrauktos į EMSA kompetenciją ir naftos bei dujų gavybos platformos, taip pat džiaugiuosi, kad buvo įtrauktas ir jūreivių mokymo punktas, tačiau apgailestauju, kad ne visos frakcijos tam pritarė. Ir taip pat kalbant apie Europos mokyklos idėją man atrodo, kad tokiu būdu būtume suteikę jūreivių mokymui didesnį prestižą. O dėl piratavimo taip pat pritariu tam, kas išsakoma pakeitime. Taigi, kalbant apskritai, pritarėme dabartiniam rezultatui. Norėčiau padėkoti ponui Deroiter už jo sunkų darbą ir tikiuosi, kad ateityje jis džiaugsis, kad jam nebereikia galvoti apie šios organizacijos pareigas. Taip pat tikiuosi, kad ateityje sugebėsime sutarti dėl to, kad reikia Europos pakrančio apsaugos tarnybos. Kadangi tai galėtų pasitarnauti visiems. Ačiū. ECR frakcijos vardu ponas Vandalin. Dabar vėl ką? Pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjų už bendradarbiavimą. Na, mano frakcija pradžioje buvo labai kritiškai nusiteikusi e, šio pasiūlymo atžvilgiu. Ypač e, tai, kas buvo susijęs su EMSA e, vaidmeniu ir uh, kompetencijomis. Mūsų manimo nereikėtų plėsti EMSA užduočių e, sąrašo, ypač e, nereikėtų į jos kompetencijų e, sritį traukti atviroje jūroje veikiančių naftos įrenginių. Norėjome tiesiog, kad būtų laikomasi komisijos pateikto pasiūlymo, neplenčiant EMSA kompetencijų srities. Dabar dėl kitų dalykų na, dėl vyrų ir moterų teisių. Šis dalykas yra dabar minimas tekste. Taip pat e, norėtume pritarti ir kitiems e, kompromisams. Pavyzdžiui, dėl e, EMSA vaidmens, mes pritarsime kai kuriems kompromisiniams pasiūlymams, bet vis dėlto dar kartą sakau, kad neturėtumėm plėsti EMSA tenkančių kompetencijų sąrašo, ko pageidauja kitos frakcijos. Norėčiau taip pat padėkoti kolegai, kuris išeina į pensiją. Norėčiau palinkėti jums ilgų metų ir geros sveikatos. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui Fleckenstein už dėrybas kartu su šešėliniais pranešėjais, kad tos dėrybos buvo labai efektyvios. Labai malonu matyti, kad atviroje jūroje veikiantys naftos renginiai dabar jau įtraukti į taikymus rytį. Man atrodo, kad e, puikiai e, padirbėta, kalbant ir apie aplinkosauginius nuogastavimus, kuriuos mes įvardiname. Dabar Kalbant apie agentūros vaidmenį, matome, kad dabar tas vaidmuo sustiprėjo ir bandoma tiesiog išvengti e, kompetencijų persėdingimo, kas man buvo e, labai aktualus dalykas. Be to, mes ketiname pateikti žodinį pakeitimą dėl kompromisinio pasiūlymo numeris vienas. Dėl ko? Todėl, kad šis klausimas jau buvo aptartas tarp šešėlinių pranešėjų. E, buvo kalbama apie EMSA vaidmenį e, teikiant e, paramą kilums avariniams situacijoms. Taigi e, norėčiau, kad jūs pritartumėt tam e, žodiniam pakeitimui, taip pat ir e, žodeliams rescue and rescue and assistance. Taip pat norėčiau pritarti ir kitiems kolegoms, kad na, ne viskas puiku, bet kompromiso vardan mes galėtumėm pritarti tokiam dalykui. Ačiū. Thank you, Mrs. Meisner. Ačiū, ponia Maisnat. Atsiprašau, pirmininkas ponas Količak. Prašome. Atsiprašau, jūsų nepastebėjau, bet tai yra jau mano kaltinė. Ačiū, pirmininkė. Na, iš tiesų, sėdžiu toli, galbūt ir manęs galėjote nepastebėti. Na ir skirtingai nei kolegos, nesu ekspertas jūrų saugumo srityje, bet kuriuo atveju norėčiau pateikti keletą komentarų. Visų pirma, dėl tų atviroje jūroje veikiančių naftos įrenginių. Laikausi nuomonės, kad šis klausimas yra labai aktualus. Ir čia EMSA iš tiesų galėtų būti naudinga, užkertant kelią avarijoms jūroje. Man atrodo, kad tai, kas yra rašoma dabar pasiūlyme, yra sveikintini dalykai. Toliau dėl jūrininkų apmokymo. Net Čekijos Respublika, kuri neturi prieigos prie jūros, vis dėlto turi jūrininkų akademiją. Ir mes manome, kad EMSA galėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį koordinuojant mokymo programas tarp skirtingų jūrininkų mokymų institucijų, pripažįstant jų sertifikatus ir taip toliau. Taigi mes tiesiog nekursime nieko naujo, nes tos struktūros jau egzistuoja. Taigi dar kartą norėčiau pritarti tam, kad reikia stiprinti koordinavimą. EMSA ir komisija turėtų e, glaudžiai bendradarbiauti e, jūrininkų švietimo srityje, kad būtų pripažinti jūrininkų sertifikatai. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė kolegos dėl Europos pakrančių apsaugos. Na, man atrodo, kad e, tokio dalyko mes negalėtumėm sukurti per nakt, bet e, komisija galvoja apie tokią idėją jau kurį laiką. Ir, mm, na, galbūt ne visos valstybės tam pritartų, bet man atrodo, toks dalykas tikrai nebūtų blogas. Dabar dėl apmokymų. Žinome, kad kalbant apie jūrininko profesiją, Joje mm, vis daugiau moterų ir e, jūrų, e, jūrininko profesija pritraukia vis lab, daugiau žmonių. Be to reikėtų pagalvoti apie Erasmus programos pritaikymą e, studentams, kurie siekia tapti jūrininkais. Na, komisija savo pasiūlyme tokių dalykų e, nėra minėjusi, bet tai nereiškia, kad mes negalėtumėm tų dalykų pasiūlyti. Taip pat norėčiau pasveikinti tai, kas yra rašo apie, apie vyrų ir moterų teisės. Ačiū. Dabar ponas Karanicovas iš komisijos. Pirmininkas dar atsiprašo. Norėčiau pasakyti, kad galėsiu kalbėti ilgiau, bet, ponė pirmininkė, aš tiesiog laukiau, kol pasisakys visi koordinatoriai, bet galvau, kad dar kažkas turi pasisakyti. Taigi, pirmininkė, noriu pasveikinti poną Fleckenstein pateikus pranešimo projektą padėkoti už atliktą darbą. Mes labai atidžiai stebime parlamentų darbą. Anksčiau esame susidūrę su problemomis, kaip žinote, įvyko ne viena labai didelė jūroje katastrofa, net susikūrė krizinės situacijos. Mes panalizavome visą tai, kas vyko praeitėje ir tikimės, kad agentūra savo darbą atitinkamai tobulins toliau. Mes galvojame, kad reikia išplėsti truputį agentūros darbo sritį. Visos pakrančių ir atviros jūros įrenginių skaičius nuolatos auga, todėl reikėtų sutvarkyti šį klausimą taip, kad nekiltų pavojus saugumui. pakrantėse ir prie rifų. Manau, kad kolegos atkreipite dėmesį į vieną mano pasiūlymą, kuris gana įdomus, nes e, remiasi jau egzistuojančią patirtimi oro transporto srityje ir manau, kad <clears throat> tai būtų naudinga EMSai, kai kalbame apie ateities mokyklą, kurioje būtų mokomi pakrančių tarnybų pareigūnai arba jūreiviai. Tai manau, kad tame yra prasmės. Patariamasis komitetas galėtų padėti agentūrai svastyti tokius klausimus. Dėka pranešėjo jau lyg ir prasidėjo diskusija, kurios turinys dar nelabai konkretus, bet manau, kad bet kuriuo atveju diskusija yra sveikintinas reiškinys. Biudžeto kontrolės komitetas taip pat susipažino su mūsų atliktų darbu ir man regisis jam patiko pranešimo protestam. Ačiū. Taigi, ponas Kalimicos, komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavome, bet kaip tik vyksta agentūros generalinio direktoriaus rinkimų pasirinkimo etapas. Ponas Veroiteris buvo labai geras direktorius, mes norėtume, kad ir ateityje nemažiau geras direktorius būtų. Aišku, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už darbą, pasiekta labai gerų kompromisinių variantų daug pasiūlymų pateikta dėl kvalifikacijų, dėl sertifikatų, dėl kitų dalykų. Mes iš savo pusės norėtume keletą pastabų pateikti. Pirmiausia, dėl pono Teilo pastabos dėl gelbėjimo operacijų. Aš manau, kad gelbėjimo operacijos tikrai yra labai praktinis dalykas, ypač atsižvelginti tai, kad pakrančių tarnybos egzistuoja visoje Europoje ir galima būtų patikėti gelbėjimo operacijas jiems. Kita vertus, EMSA turi teikti atitinkamą informaciją valstybėms narėms, kai vyksta gelbėjimo operacijos. Ta pati galima pasakyti ir apie ES sienos pakrančių tarnybas. Vėlgi, Ir šiuo atveju mes galvotume, kad darbas, e, veiklos išplėtimas turėtų vykti laipsniškai. Viduržėmio jūros regione, Šiaurės jūros regione galėtume galvoti apie papildomus uždavinius. Pagrindinis dalykas, kuris mus neramina visgi, tai pakrančio įrenginiai. Mes manome, kad teikiami pakeitimai šiek tiek peržengia agentūros turimus pajėgumus, ypač galvojant, kad artimiausioje perspektyvoje jie nepadidės. Dar vienas dalykas įvertinti nacionalinės priemonės skirtas nepaprasėsiams atvejams. Nemanau, kad agentūra turi galimybę tai padaryti. Mes teiksime iš savo pusės ateityje pasiūlymą dėl ES kompetencijų šioje srityje ir tada aišku atitinkama struktūra galėtų imtis uždavinių. Tačiau tuo, tuo tarpu mūsų kompetencija šis rytis nėra priskirta ir tai, ką daro valstybės narės įvykus katastrofai, įvykus taršai, yra pačių valstybių narių reikalas, jos derina tarpusę veiksmus, o mes įsikišti praktiškai negalime. Bet ką mes galime padaryti, jeigu, sakysime, išsiliejo nafta ar kitaip užterštos pakrantės, tai galime pasižiūrėti tai EMSA galėtų padėti spręsti kai kurias problemas. Dabar trečiosios šalies priežiūra, kuri taip pat minima, vėlgi ir šiuo atveju reikia panalizuoti, ar tai įmanoma, o jeigu įmanoma, kaip šią sritį sutvarkyti. Valstybės narės pačios turi atlikti darbą šioje srityje, o jeigu mes norime iš išorės dar pritraukti subjektus, tai tada reikia pagalvoti, kaip tai bus daroma. Reikia įvertinti už ir prieš. Aišku, po to, kai komisija pateiks pasiūlymą dėl kompetencijos komisijai priskirimo šioje srityje. Prisimename tą katastrofą, kuri vyko Meksikos įlankoje ir jis sukėlė visą virtinę diskusijų, bet ES neturi teisės veikti šioje srityje, taigi reikia pirmiausia teikti pasiūlymą dėl kompetencijos priskirimo o po to galvoti apie galimus darbo variantus. Nes kai kalbame apie priežiūrą, tai apie kokią priežiūrą kalbame. Mes praktiškai e, neturime tuo tarpu teisinio pagrindo tokiai priežiūrai vykdyti, nes šis rytis priklauso valstybių narių kompetencijai. Dar vienas rytis, kuri kelia nerimą, tai yra tos, tie kompromisiniai pakeitimai, kurie mums kelia nerimą, o visa kita tai tikrai sveikintini pakeitimai ir dar kartą dėkuoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Ačiū. Prieš suteikdama žodį pranešėjui, ponė Deroiter, aš papiknaudžiausiu savo kaip pirmininko padėtimi ir paklausiu, ar norėtumėte tarti keletą žodžių. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems šio komiteto nariams, kurie taip nuoširdžiai atsiliepė apie EMSA ir baigianti kadenciją direktorių. Džiaugiuosi, kad iki šiol nenuvylėme jūsų. Antra. Parlamento pateikti pasiūlymai yra labai svarbus ir aš be galo džiaugiuosi, kad mokymo ir jūrų jūrininkystės karjeros siekimo skatinimas dabar yra įtraukti į darbo tvarkę. Ši tema anksčiau nesusilaukdavo deramo dėmesio ir visi pritarė, kad kažką reikia daryti. Dabar galima bus imtis veiksmų, jei tik bus patvirtintos jūsų idėjos dėl sudėtingojo atviroje jūroje esančių įrenginių klausimų. Daug ko pasakyti negaliu, tiesiog išsakysiu vieną pasiūlymą. Be žodinėme pakeitime, pačioje paskutinėje jo dalyje, kalbama apie atsako į naftos taršą koordinavimą. Ar čia neturime omenyje prisidėjimo prie atsako į naftos taršą. Emsoje yra 20 laivų, kurie gali dalyvauti tokiuose past valymo pastangose. O kas vietoje koordinuos šią veiklą? Pagal civilinės saugos mechanizmą tai turėtų būti kompetentinga uh, labiausiai paveiktos valstybės institucija. Tai tiesiog tokia mintis, kurią norėjau jums išsakyti. Nekyla net jokių abejonių, kad EMSA, aišku, dalyvaus valymo darbuose ir prisidės prie šių pastangų. Ačiū. You, Ačiū. Ponas Fleckenstein. Yeah, right. Uh, ar turite klausimą? Taip, turiu klausimą. Norėčiau tik pasitikslinti, ar e, kolega tinkamai suprato žodinio pakeitimo esmę, kurį teiksiu. Šio žodinio pakeitimo turinys nesusijęs, niekaip nesusijęs su paieškos veikla Ten buvo kalbama tik apie gelbėjimo komponentą. Nod or shake. Arba palinksėkite, arba pakraktykite galvą. Norite atsakyti? Taip. Deja, mūsų žargone paieška ir gelbėjimas eina kartu, tai e, mes kalbame, aišku, apie gelbėjimą, kas siūs uh, sraigtasparnius, laivus ir taip toliau. Čia ne EMSA atsakomybė, nacionalinės vietos institucijos turi pasirūpinti šiu, šią veiklą. EMSA palaiko informacinės sistemas, kurios gali prisidėti prie, prie gelbėjimo operacijų padedant valstybėms narėms gelbimo procese, bet e, negalima sakyti, kad EMSA turėtų turėti laivus ir sraigtasparnius, kurie dalyvautų gelbėjimo operacijose. Bent jau šiandien mes tikrai tokios atsakomybės neturime. Jeigu ateityje bus Europos pakrančio apsaugos tarnyba, galbūt e, ji ir galės tai atlikti, bet mes tikrai to negalime. Gerai, toliau žodis ponai Fleckenstein. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Kaip minėjau anksčiau, turime kompromisu, aišku, ne, ne, jie neatsižvelgia į viską, kaip kad visi kolegos norėjo. Tačiau piratavimas, tarša, mokymo klausimai, visa tai buvo įtraukta. šios temos yra susijusios su komisijos ir valstybių narių pageidavimais, tačiau bet kuriuo atveju mes, manau, einame teisinga kryptimi. Ar aš, ar aš jums trukdau jūsų, jūsų pokalbį? Na, gerai. Tai tiek tik norėjau pasakyti. Sorry. <laughs> yeah stop er nou mee omdat jullie zitten te praten. Also nochmal vielen Dank an die Berichterstatter, an die. Dar sėki dėkui pranešėjui, šešėliniam pranešėjam. Galbūt reikėtų surenkti tik vyrų vakarėlį be moterų ir pasikalbėti apie tai, kodėl taip lengva mums buvo pasiekti šios e, susitarimus, o po to atrodo, kad reikia juos atsimti. Pažiūrėsime dar, kaip bus su 37. Na, pirmininkas sako, aš nedalyvausiu šiuose diskusijose. Balsuosime dėl šio klausimo komitete rytoj, o plenarinėje sesijoje lapkričio mėnesį. Jeigu pavyks pasiekti sutarimą, pranešėjas turės progą grįžti prie koordinatorių pirmojo svarstymo metu. Kitas darbo tvarkės punktas yra pono Marineskų pranešimas apie konkurencijos politikos metinę ataskaitą. Pone Marinesku, žodis jums. Mulțumesc, domnule e, președinte. Mulțumesc de asemenea colegilor. Dėkoju, pirmininkė. komisija vėl man tenka jūs e, drausminti. Taigi, ponas Marinės, kuo jums suteikiamas žodis. Ačiū. Pirmininkė, jūs už suteiktą žodį. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už e, pateiktus pakeitimus. Aš laikausi nuomonės, kad e, dauguma pakeitimų iš tiesų sukuria pridėtinę vertę ir pagerina mano uh, pateiktą pasiūlymą. Dėl geležinkelių sektoriaus yra pateiktas kompromisinis pasiūlymas ir atrodytų, kad e, jam prieštaraujančių nėra. Yra čia kalbama apie bendrą Europos geležinkelių erdvę, taip pat ir tai, kad reikia užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą bei nepamirštant ir socialinių darbuotojų teisių. Kai dėl aviacijos sektoriaus yra pateikti taip pat pakeitimai, kuriuose kalbama apie tai, kad valstybės e, gali suteikti tam tikras subsidijas, yra kalbama apie keleivių pervežimą ir tai pavyzdžiui, kad e, kai kuriems e, žmonėms neleidžiama įlipti į lėktuvą, jeigu jie, pavyzdžiui, yra įsigiję vieną ar kitą prekę oro uostuose. E, taip pat yra kalbama apie valstybės subsidijas, apie e, efektyvesnį e, skrydžio tarpsnių panaudojimą, apie paramą teikiamą pigių skrydžių oro vežėjams. Ir šie aspektai yra labai svarbus. Mes sakome, kad reikalinga harmonizuoti Europoje viešbučių klasifikavimo sistemą ir e, minima taip pat su šiuo dalyku susijusius aspektus. Pavyzdžiui, apie trečiosios pašto direktyvos įgyvendinimą. E, be to siek, rašome, kad konkurencijos didinimas ne, neturi reikšti socialinio dempingo. Taigi tiek būtų. Dėkuoju visiems kolegoms. Ačiū, sako pirmininkas. Alkadravė, prašome. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Mes galime pritarti nuomonės projektui, kurį parengė ponas Marinesku. Aš tiesiog norėčiau e, nusistebėti pateiktų kompromisu. Pranešėjas e, bando į vieną pakeitimą tai yra kompromisinį pakeitimą, įtraukti kelis pakeitimo pasiūlymus. Na, šių pakeitimų autoriai tuo neturėtų būti patenkinti, nes, pavyzdžiui, mes norėjome gauti informaciją, kad mūsų pakeitimas bus įtrauktas į vieną bendrą kompromisą. Todėl aš norėčiau, kad šiek tiek būtų e, pakeistas A kompromisinis pasiūlymas. Nes, pavyzdžiui, aš savo pakeitime kalbėjau apie pareigą teikti viešojo intereso paslaugas, o kompromisinėme pasiūlyme A apie tai nėra kalbama. Yra kalbama apie konkurenciją, bet nėra kalbama apie tai, kad būtina teikti viešojo intereso paslaugas apie geros kokybės paslaugas vartotojams. Na, tą galima pasakyti apie geležinkelių sektorių bei apie kitus sektorius. Taigi vienintelis toks e, kritiškas dalykas. Jeigu, turėtum, jeigu galėtumėte jį atsižvelgti, tai būtų idealu. Be to būtų labai malonu, kad e, tiesiogiai būtų galima susisiekti su pranešėjų ir aptarti pakeitimus. Ponas Dibaka, prašome. Ačiū. Ir mes taip pat e, sveikiname Mm, poną Marinesku. Džiaugiamės atliktų e, darbų. Aš esu ALDE frakcijos šešėlinis pranešėjas ir esu pateikęs pakeitimų, kurie iš esmės yra susiję su e, Europos transporto sektorių liberalizavimu. Džiaugiuosi, kad pranešėjas atsižvelgia kai kuriuos e, pasiūlymus. Ne tik tai tai, ką mes siūlėme apie tiesioginę valstybės paramą bei tai, kad jūs atsižvelgėte ir į mūsų pastabas dėl rinkliavos. Kartu su ponu Tremoza esame pateikęs, pateikę atitinkamų pakeitimų susijusių su e, bendra geležinkelių erdve. Džiaugiamės, kad į tai buvo atsižvelgta. Be to, e, mes pasakėme, kad apgailestaujame, kad neatsižvelgite į mūsų pasiūlymą dėl kabotažo. Dėl kompromisinio pasiūlymo, apie kurį kalbėjo kolega, e, turime pritarti tam kompromisui, toks koks jis yra, bet vis dėlto pats darbo e, pobūdis mūsų netenkina. Bet, kaip jau minėjau, dėl pačio kompromisinio pasiūlymo mūsų problemų nekyla. Ponas Kramer. Ja, ich bedanke mich auch bei dem Berichterstatter. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už kompromisą pasiektą dėl viešųjų paslaugų. Aš manau, kad judumas irgi yra tam tikrų požiūrių vieša paslauga, vieša prekė ir konkurencija neturėtų daryti žalos. Toliau penkioliktas pakeitimas. Manau, kad mes visi sutarėme, jog reguliuojanti institucija turi būti visiškai nepriklausoma. Bet jūs pagėdaujate išbraukti penkioliktąjį pakeitimą. Nelabai suprantu, kodėl. Akivaizdu, kad aš pritariu ponui Bach dėl IFOS Kitas dalykas dėl išorės įmonių mokesčio. Aš manau, kad tai labai apsunkina kitų šalių įmonių veiklą, na ir nacionalinių lygių netiek daug naudos duoda, gaunama, nes tiesiog neįmanoma pasinaudoti kai kuriais regioniniais oro uostais. Regioniniai oro uostai paprastai e, sieja punktą A su punktu B. Ir jeigu per metus parduodama apie 6 tūkstančius bilietų, tai reiškia, kad ir vėliau bilietų pardavimo kritimas ryškus matome, tai tai reiškia, kad kažkas yra netvarkoj. Ir Toliau keleivių teisės. Taip, keleivių teisės egzistuoja, bet neaišku, kiek sėkmingai įgyvendinamos tos teisės. Kompensavimas už vėlavimą keletą valandų. Man atrodo, kad tik tai, kai tris valandas vėluojama, tada keleivis turi teisę gauti kompensaciją, bet ne vienos valandos vėlavimo atveju Taigi labai daugelis sprendimų faktiškai palikta pačių oro transporto bendrovių nuožiūrai. Kartais žmonės turi gauti, laukti metus, kol susisiekia su tinkamu oro transporto bendrovės pareigūnų ir dar metus, kol gauna iš jų atsakymą. Nemanau, kad padėtis yra patenkinama. Ponas Količek. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad jau jeigu šiuo klausimu šį klausimą svarstome, tai nereikia pamiršti susijusių sričių ir atskirui pranešimai, kurie buvo rengiami, taip pat turi būti sėtini tarpusavyje. visų transporto rūšių atveju labai svarbu tai, kad sąlygos būtų vienodos visose valstybėse narėse. Pirmojo klausimo, kurį mes svarstėme, bet jūs atsisakėte įtraukti socialinės išlaidas. Čia klausimas tas pats kaip ir geležinkelio pirmojo paketo atveju. O šioje ataskaitoje jau matome kitą situaciją. Šioje, šiame pranešime nurodoma, kad reikia įtraukti socialinės išlaidas. Taigi nepamirškite, kad liberalizuojant transporto sektorius, įskaitant ir turizmą, visada reikia atkreipti dėmesį į socialinius aspektus. Ačiū toliau, ponas Rikėja. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai, aišku, sveikiname pranešėją, parengus šį dokumentą. Transporto taisyklių gyvendinimas ir yra esminis dalykas. Aš manyčiau, kad reikėtų pradėti nuo pirmo pakeitimo. Penktas pakeitimas kaip tik ir uh, išskiria stipraus, stiprios nacionalinės reguliavimo institucijos vaidmenį. Tokia institucija turi būti pajėgi koordinuoti veiksmus Europos lygių dabar iš 15 pakeitimo išbraukimas. Aš manau, dėl to pranešimas nukenčia. Gal jūs tiesiog nepastebėjote, kad taip įvyko arba siekite savo kažkokių tikslų. Ačiū. Kas dar nori pasisakyti, klausė pirmininkas. Jeigu niekas, tai tada komisija, ponė Brons. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui. Na ir šiuo metu komisija pastabų dėl pakeitimų neturi. Ponas Marinesko, žodis jums tada. Ačiū. Norėčiau atsakyti ponui L. Kadrai. Kompromisinis pakeitimas atsirado pasikonsultavus su visais kolegomis, kurie šio klausimu teikė savo pakeitimus. O mums buvo pasakyta, kad jūs nenorite jungtis prie kompromisinio pasiūlymo, nors jame kalbame apie viešųjų paslaugų kokybę ir socialinius standartus. Aišku, pats pakeit, pati pakeitimo formuluota tik iš dalies yra kompromisinė, bet kolegos su jie sutiko. Ačiū. Ačiū balsuosime rytoj, o plenarinėje sesijoje balsavimas vyks. Atsiprašau, sako pirmininkas, Ekon komitete e, lapkričio 21 bus balsuojama, o po to plenarinėje sesijoje. Atrodo, kad ponė Lichtenberger keliauja į šį posėdį, taigi dabar jos belaukiant dešimties minučių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 So, as you all saw, Mrs. Lick... Matėte, kad ponė Lichtenberger įbėgo į salę kaip olimpinė čempionė. Taigi, tęsėme posėdį. Nuo programos neatsiliekame, tai puiku. Taigi sekantis punktas - keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas. Pone Lichtenberger, žodis jums. Ačiū. Atsiprašau, kad vėluoju, tačiau Teisės reikalų komitete vyko balsavimas ir atrodo, kad tuo pat metu buvo svarstomi abu mano dokumentai abiejose komitetuose. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kas teikia pakeitimus dėl šio pranešimo. Susilaukiau daugiau nei 200 pakeitimų, o tai rodo, kad ši tema mums labai svarbi. Taip pat įrodo šio dokumento svarbą. Jis yra susijęs ir su transporto reikalais, ir su terorizmu, ir su duomenų apsauga, saugumu ir taip toliau. Yra labai daug patirties, su kuria turėjome dirbti pastaruoju metu, kurie turėjome apriepti. Ir reikėjo pasitelkti kompiuterių sistemas, kurias turi oro bendrovės, taip pat išnagrinėti ypatumus, kurie būdingi šiai sričiai. Deja, per paskutinę Strasbūro sesiją nepavyko man surenkti posėdžio, kadangi darbo tvarkė buvo dar vienas dokumentas, taigi man nepavyko. Ne visi vertimai dar buvo parengti, dabar jau viskas yra baigta. Labai trumpai dėl tam tikrų punktų, kuriuos iškėlė kolegos. Norėčiau surenkti vis dėlto susitikimą su tais, kas pateikė pakeitimus, kad galėtume juos aptarti, kad viskas būtų aišku ir nebeliktų abejonių, kalbant apie šį pranešimą. Nereikia skubėti, nėra poreikio skubėti dėl balsavimo. O Libe komitetas komitete dar kurį laiką nebus svarstomas šis klausimas. Dalykai, kuriuos jau aptarėme su kolegomis, aš dabar pabandysiu keletą jų paminėti. Taigi vienas iš jų, kartu su kova su terorizmu, ar reikėtų paminėti ir rimtus nusikaltimus. Ar reikėtų nuorodą daryti dėl, apie, apie tai? Šiuo klausimu susilaukiu labai daug pakeitimų, labai daug niuansų buvo išsakyta. Tačiau mes norime užtikrinti teisinį saugumą, kadangi reikia užtikrinti, jog turėsime tinkamą teisinę bazę, pagal kurią galėtume dirbti norėčiau susitikti su, žmonė, su tais, kas pateikė šiuos pakeitimus, kad galėtume aptarti, kas yra rimti ir patys rimčiausi nusikaltimai, kadangi daugelie valstybių narių e, tie apibrėžimai, tos kategorijos yra visai skirtingos. Taigi reikia užtikrinti, kad nesukeltume sudėtingų problemų, kadangi kai kuriuose valstybėse narėse sukčiavimas taip pat laikomas rimtų nusikaltimų o tai yra visai nesusiję su mm, oro transporto grėsmėmis. Taigi reikia būti tikriems, kad teisinis aiškumas būtų tinkamas. Tačiau iš šių pakeitimų man susidaro įspūdis, kad turime turėti omenyje, kad kalbame ne tik apie keleivių duomenis ir jų panaudojimą, kad, jie, kad ne tik jie yra naudojami, bet kad reikia nepamiršti, jog galima pasinaudoti ir kitokio tipo informaciją ir turime užtikrinti, kad visa sistema veiktų puikiai, suderintai. Turime užtikrinti, kad jeigu jau yra pribojimai dėl kovos su terorizmu, kad būtų atsižvelgta ir į panašius apribojimus, kalbant apie kitus nusikaltimų tipus. Kalbant apie kovą su kitais įprastiniais, sakykime, nusikaltimais, nebūtinai reikia uh, kreipti labai daug dėmesio į teisinį bendradarba, dar, bendradarbiavimą, bet kalbant apie keliaivių duomenis, tai yra svarbu. Taigi norėjau tai paminėti. Taigi nenorime įterpti naujų apibrėžčių, tiesiog norime palikti dabartinį esantį apibrėžimą ir dirbti jo pagrindu, kadangi kitaip sukursime papildomų problemų ir nebus užtikrintas pakankamas teisinis aiškumas, o tai sukels problemų savo ruoštų ir valstybėse narėse. Taigi, toks būtų pirmas pastebėjimas. Kaip ir kitais atvejais norėčiau dar sėki susėsti kartu su tais, kas pateikė pakeitimus ir, ir, ir, ir juos dar sėki peržiūrėti. Dabar duomenų eksportas, importas. Europoje mes apsiribojame eksportu O kalbant apie importą, neturėtų tai būti, kad galima būtų tik pasimti duomenis iš kompiuterinės sistemos, nes tai prieštarautų mūsų teisiniams sistemoms. Dauguma pakeitimų eina šią kryptimį, kad pirmiausia reikėtų užtikrinti eksportą Tačiau buvo sakoma, kad kai kurios oro bendrovės ir kitos sistemos to neleidžia. Bet man atrodo, kad čia reikia būti be galo konkretiems ir atsargiems, kad Europoje nebūtų sukurti skirtingi teisiniai standartai. Šiame kontekste iškilo klausimas, o kaip dėl tų duomenų, kurie neperdodami? kai kas minėjo, kad turėtų būti numatytos nuobaudos, kad turėtume numatyti ne tik nuolaidas, bet ir atitinkamas nuobaudas, jeigu duomenys nebus perduoti per tam tikrą laikotarpį. Taigi kolegos tikrai iškėlė labai daug svarbių aspektų. Taip pat buvo daug pakeitimų ir dėl priedo, ir dėl to, į kokius duomenys į tą priedą turėtume įtraukti. Ir čia norėčiau pasikalbėti su dviem kolegomis, kurie pateikė daugiausia pakeitimų šiuo klausimu. Po to galėtume pabandyti sutarti dėl bendro pakeitimo, kad būtų lengviau balsuoti. Norėčiau pabandyti apjungti šias skirtingas pakeitimų grupės. Turbūt reikėtų pagalbėti ir detalės, bet aš čia nenoriu kalbėti labai ilgai, tačiau e, visiems norėčiau pasakyti, kad e, pirmiausia noriu surenkti pakei, e, susitikimą su kolegomis pateikusiais pakeitimus Ačiū. Dabar ponas Degrandės Paskal, EPA frakcijos vardu. Sí. Gracias, señor presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėjos nuomonė grindžiama žmogaus teisų solidarumo ir kitais principais. Demokrat, demokratija yra vienas iš esminių žmogaus teisų sudėtinių aspektų. Šimegi komitete atliekamas darbas gali tikrai duoti naudos kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Keleivių kontrolės sistemos SCS ar kitos yra svarbios kaupiant duomenis. Transporto ir lybė komitetas paprastai veikia, dirba kartu tam tikrais atvejais, tačiau nemanau, kad reikėtų pamiršti, jog tai mūsų pranešimas, o lybė komitetas tik tai yra patarimasis komitetas. Taigi mes turime analizuoti tuos klausimus, kurie priklauso mūsų kompetencijos sričiai. Šiuo atveju problemų nekyla. Tačiau, ponė Lichtenbergė, analizuoja įgaliojimus ir išplečia bent jau kai kuriais savo teikiamais pakeitimais tas kompetencijas. Aš pritariu jiems. Aišku, mes pasikalbėsime dar dviese, bet apskritai galiu pasakyti, jog pranešėja vadovavosi 29 straipsnio gairėmis, o tos pagrindinės gairės yra keleivio duomenų apsauga. oro transporto bendrovės, kelionių agentūros taip pat, manau, patenka į mūsų kompetencijos rytį. Teikdama pakeitimus, pasidomėjau, kaip šį klausimą vertina kitos frakcijos. Manoma, kad duomenys apie keleivius turėtų būti saugomos oro bendrovių kompiuteriuose. Ir aišku, bet koks duomenų perdavimas jau savaime yra rimtas klausimas. Pateikta apie 200 pakeitimų ir dėl to, manau, būtent PNR klausimas sudėtinga labai spręsti. Aišku, Libė komitetas pateiks kiek kitokių pasiūlymų dėl pakeitimų negu mes ir jų bus nemažai, bet manau, kad dėl pakeitimų tikrai galime susitikti, pasišnekėti. Toks susitikimas, manau, labai aktuolus, nes reikia įsiaiškinti, kokių pakeitimų reikia ir kokios yra mūsų įgaliojimų ribos, kad galėtume žinoti, kiek smulkius ir abstrakčius pakeitimus galime teikti. Aišku, teisė renkti pranešimą, nuomonę automatiškai kažkiek reiškia ir teisė teikti pakeitimus. Vienai par kitaip, tikrai mes pasirengę bendram darbui ir pasirengę analizuoti, kokie klausimai būtų mūsų kompetencijos sritis. Ir tada galėtume priimti sprendimą, kiek e, detaliai reikėtų juos analizuoti ir kokius detalesnius galėtume teikti pakeitimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad tikrai pritariu poniai Lichtenberger. Ji parengė puikų pranešimą. Manau, kad mes turėtume pasiekti kompromisinio varianto, kuriam pritartų dauguma. Pati pateikiau keletą pakeitimų susijusių su štai ko. PNR duomenų analizė turi būti skirta tik teroristams aptikti. Ir tais atvejais, kai atliekamas atitinkamas tyrimas. Duomenų perdavimas turėtų būti ribotas ir duomenys gali būti perdudami tik tais atvejais, kai, reikia, kai jų reikia konkretiems teroristams arba jų surinktiems išpol, lems nustatyti. Ir reikia sumažinti saugojimo laikotarpį, išsaugojimo laikotarpį. Nu, nes dabar, nes tada bus galima suderinti saugojimo laikotarpį su telekomunikacijų direktyva. Jau yra trys valstybės narės, kurių konstitucinis teismas uh, prieėmė sprendimą, kad direktyvos nuostatos netitinka tų šalių konstitucijos. Todėl aš manau, kad reikėtų tikslinti direktyvą. Aš taip pat pateikiau pakeitimus ir dėl duomenų konfidencialumo sąsojoje su keleivių žmogaus teisėmis ir tie pakeitimai susiję su duomenų taisimu ir ištrinimu. Aš manau, kad už neteisingą duomenų panaudojimą keliaiviai turi teisę gauti kompensaciją. Ši teisė turėtų būti sugriežtinta. Ponas Paskal, ponas Vandegratė. Irgi apie tai kalbėjo. Kai kurie kiti kolegos minėjo, kad duomenys yra absoliučiai būtini, jeigu mes norime pasiekti numatytų šioje srityje tikslų. 163 pakeitimu bandžiau užtikrinti, kad per dviejus metus valstybės narės turi užtikrinti, jog surinkta 30 procentų PNR duomenų ir vėliau jau per ilgesnį laikotarpį 40 procentų. Taigi tokia uh, laipsniška prievolė, prievolės laipsniškas didinimas matytas valstybėms narėms. PNR duomenys negali būti vartoj, naudojami komerciniais tikslais, bet to reikalinga nustatyti labai griežtus tokių duomenų apsaugos standartus. Manau, kad arba reikia apskritai uždrausti PNR duomenų perdavimą kitoms šalims Jie turi būti analizuojami ir tvarkami Europos Sąjungos teritorijoje, vadovaujantis Europos Sąjunga, Sąjungoje nustatytais duomenų apsaugos standartais. Ir todėl duomenų perdavimas trečiosioms šalims neįmanomas. Jis būtų įmanomas tik tais atvejais, jeigu būtų sudarytas atskiras su trečiaja šalimi konkretus susitarimas. Toliau ketvirto straipsnio Antra A dalis. Siūloma. Kaip aš suprantu, direktyva nebus taikoma vidaus skryčiams, bet mes tik, mums tikrai rūpi keleivių saugumas. Ir galbūt ir vidaus skrydžiams turėtų būti nustatytos kažkokios taisyklės, bet tik tuo atveju, kurios galiotų tik tuo atveju, kai kyla terorizmo išpolio grėsmė. Dėkoju. Ar suteikite man žodį, gerbiamas pirmininkė? Tada norėčiau padėkoti pranešėjai. Man atrodo, jį puikiai padirbėjo, parengtas puikus nuomonės projektas. man atrodo, visi mes esame įsitikinę tuo, kad reikia kovoti su terorizmu ir manau, kad tam prieštaraujančių nebūtų. Tačiau, kalbant apie priemonės, kurių ėmėmės per pastaruosius dešimt metų, tai dėl kai kurių priemonių suklydome ir turime tas klaidas pripažinti. Po rugsėjo 11 įvykių pasaulis supanikavo ne tik tai Junktinėse Amerikos valstijose, bet ir Europoje ir ėmėsi įvairių e, apsaugos priemonių, kurioms e, aš kaip ir neprieštaravau. Bet e, jau tada maniau, kad kai kurie pasiūlymai teisės aktai na, buvo galbūt e, per griežti. Todėl apskritai galiu pasakyti, kad e, mano pranešimas yra priimtinas, vis dėlto turiu kai kurių abejonių. Kai kurios abejonės yra bendros e, ALDE frakcijai, kai kurios abejonės yra tokio nacionalistinio pobūdžio. Ar aš galiu apie tai pakalbėti? Puiku, sako kalbėtojas. Na, e, susisiekėme su Londonu, Londonas leido man tai daryti. Taigi visų pirma kalbėsiu apie tų nusikaltimų sąrašą. Suprantu jūsų įvardintus argumentus. Bet jeigu mes išbrauksime atitinkamą teksto dalį, tada Mano nuomonė, e, toks teisės aktas bus bevertis. Kalbant apie mano šalį, tai mes turime patirties, kad rimti e, tarptautiniai nusikaltimai bei terorizmas turėtų būti įtraukti į tokį teisės aktą, nes e, narkotikų priekyba mes galime su tokiu nusikaltimu kovoti panaudojant ir tokį teisės aktą. Todėl norėčiau pritarti tam, kas yra rašoma kompromise. Neprisimenu, ką pasakė ponė pranešėja, bet labai svarbu paminėti, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra daug geresnis lyginant su senesniuoju. Taigi dabar matome, kad mm, komisija uh, atsižvelgia į daugelį Europos parlamentų išreikštų pageidavimų. Dabar dėl datų, dėl terminų, dėl duomenų laikymo laikotarpio. Nežinau net ką pasakyti, nes man atrodo, kad mūsų nuomonės šiuo klausimu įsiskyrė. Yra labai daug pateikta galimų alternatyvų. Aišku, mes įsigilinsime į kiekvieną pasiūlymą, jeigu bus pateiktas kažkoks kompromisas. Man, pavyzdžiui, būtų priimtinas e, toks variantas, kad e, lybe komitetas turėtų priimti sprendimą dėl terminų. Galbūt to net nereikėtų čia sakyti. Bet, kaip žinote, aš esu liberalas ir visą laiką esu pasirengęs ieškoti kompromisų. Dabar dėl to push and pull arba kitaip sakant importo ar eksporto metodo. Importo metodas turėtų būti pritaikytas, antraip e, iš tiesų e, bus atveju, kad informacija nutekės, o to mes kaip ir nenorime. Dabar dėl PNR duomenų naudojimo vidaus bendrijos skrydžiams. Kai, kurie, kai kurios šalis nori, kad PNR duomenys būtų renkami visų skrydžių atžvilgių. E, tokiu atveju aš pasakyčiau, kad tie tranzitu, e, tranzitiniai skrydžiai nebūtų įtraukti į direktyvos taikymos rytį, nes kitaip situacija bus tiesiog. E, juokinga. Turėtumėm apsiriboti europiniais skrydžiais. Taigi tiek būtų pagrindinio bejonė, esame taip pat pateikę pakeitimų susijusių ir su priedais. Galime pritarti tam, kad kai kurie frakcijų pateikti pavyzdžiai neturėtų būti įtraukti, mes tam pritarėme, tačiau iš kitos pusės, e, na, kai kurie iš tų išimčių E, nėra geros. Galiausiai, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad e, man apskritai patinka tonas, šio pranešimo tonas. Taigi tiek būtų dėkoju. Ačiū, ponas Bradbau. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir anksčiau kalbėję, apskritai galiu pritarti E, tam, kas yra rašoma nuomonės projekte. Yra keletas dalykų, kurie yra labai aktualūs bet, ir susiję tik tai su šiuo pranešimu, bet yra ir keletas tokio bendro pobūdžio pastabų. Visų pirma, PNR e, sistema e, turi būti naudojama kaip priemonė kovoti su terorizmu. Na, jeigu ta PNR sistema e, puikiai funkcionuos, tada iš tiesų e, mes galėsime efektyviai kovoti su terorizmu. Dabar, kai dėl PNR programos e, detalių, tai man atrodo šis klausimas turėtų jau kurį laiką analizuojama šiame ir lybe komitetuose. Ir yra trys dalykai, į kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį, ypač kalbant apie pakeitimus. Visų pirma, mes žinome, kas yra terorizmas. Tačiau kas yra tas sunkus, rimtas nusikaltimas? Taigi kyla problema dėl to sunkaus nusikaltimo apibrėžimo. Kompromise Mes galime mm, susitarti dėl tos apibriešties. Bet ko aš nenoriu? Aš nenoriu, kad būtų daromos to ta, tos pačios klaidos, kai buvo aptariamas Europos arešto orderis, kuris turėjo būti e, taikomas tik tai sunkiems nusikaltimams, bet galiausiai tas Europos arešto orderis buvo taikomas ir smulkiems nusikaltimams. Taigi tokių dalykų reikėtų vengti. Ir kompromisas iš tiesų turi e, na, apsiriboti tik tai siekiamu tikslu. Antras dalykas. Dėl trečiųjų šalių e, joms pateikiamos informacijos. Na, jūs anksčiau kalbėjote, kad PNR sistema turi būti europinė. Taip, uh, bet e, negalima ignoruoti susitarimų, kurie yra sudaryti su trečiosiomis šalimis. Ir dėl ko aš nerimauju? Visų pirma, e, kokie e, apribojimai bus taikomi informacijos pateikimui. Ir antras dalykas. Kaip mes užtikrinsime, kad agentūros, kurios gauna šią informaciją, vėliau jos nepanaudos kitiems tikslams. Pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose. Uh, kalbant apie ES ir JAV susitarimą. Buvo netgi e, pateikta pasiūlymų, kad ta informacija būtų pateikta ir mokesčių inspekcijai. Taigi iš tiesų dėl tokių dalykų reikėtų pagalvoti. Dabar dėl duomenų apsaugos. Vėlgi, e, na, Šis klausimas buvo labai diskutuotinas, konkrečiai kiek e, laiko tie duomenys turėjo būti saugomi ir nuomonė šio klausimu įsiskyrė. Bet e, kiek pastebėjau, pakeitimuose e, kalbama apie štai kokius dalykus. Tai yra, kad duomenys turėtų būti anonim, an, anonimiški. O O kitose vietose yra kalbama apie tai, kad tie duomenys turėtų būti e, depersonalized. Kaip personalizuoti, taigi reikėtų apibriežti, kokius mes e, terminus naudojama. Nes, kaip jau minėjau, e, visą, na, galbant apie šį pasiūlymą, nereikėtų pamiršti jau sudarytų sutarimų arba sutarimų, kurie bus sudaryti ateityje. Taigi, aš esu e, santykių su Kanada narys ir prisimenu, kad mes visai neseniai aptarinėjome ES ir Kanados sutartį. Ir e, galbūt į tą sutartį mes galėtumėm pažiūrėti ir e, pažiūrėti, ar ten esamos nuostatos negalėtų būti pritaikytos plačiau. Dabar dėl priedų. E, na, kaip ir kitiems man kyla abejonių dėl to, kas yra rašoma prieduose. Kai kurie kolegos pasakė, kad be priedų mes kaip ir neapsėsime, bet prieduose e, reikėtų mm, iš tiesų pagalvoti apie vieną sritį, dėl kurios gali kilti tam tikrų neiškumų ir dėl jos reikėtų mm, pasiaiškinti. Tai yra, pavyzdžiui, dažno keleivio informacija. Man atrodo, kad e, na, šiuo atveju galbūt e, ta informacija nelabai aktuali šios direktyvos atžvilgių, bet kas yra svarbu, tai yra e, į kokią vietą dažniausiai žmogus skraido. Nes e, tokiu atveju mes galime žiūrėti, ar tas žmogus e, kelia įtarimo ne, bet dažno keleivio kortelės duomenys, na, tikrai neturėtų mūsų dominti. Pavyzdžiui, mūsų kolegė dažnai e, keliauja Lufthansa į Briuselį, bet tai nereiškia, kad vienu žodžiu ji kelia kažkokią nors teroristinę grėsmę. Bet kuriuo atveju pabrėžiu, kad reikia sukurti apibrieštis ir ta, tą darbą mes turime padaryti dabar, prieš priemant kažkokius galutinius sprendimus. Ačiū. Na, dar daug kas nori pasisakyti, ponas Količiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Regės visi Europos parlamento nariai taptų įtarimaisiais, teroristais, nes jie dažnai keliauja ir, vien, ir paskirties punktų sąrašas nelabai ilgas. Taigi, iš vienos pusės, aišku, mes turime kovoti su terorizmu, nuo jo apsisaugoti, bet yra ir kitų dalykų. Ir kai kurie tie klausimai nulatos iškyla. Pirmiausia, tai yra skyšių klausimas lėktuve. Aš skyšių klausimą lėktuve keliu ne pirmą kartą. Kodėl mes nekalbame apie metro keliaujančių keleivių duomenis ar skysti metro? Taip pat yra kitas klausimas, tai yra duomenų apsauga. Kiekviena valstybė narė turi savo instituciją atsakingą už asmens duomenų apsaugą ir tikrai labai džiugu matyti, kad bandoma užkirsti kelią duomenų nutekėjimui, nes potencialo tokiam nutekėjimui yra pakankamai. Todėl pritariu ir pateiktiems pakeitimams šio klausimu, nes manau, jog jie mus veda tinkama linkme. Dar noriu pasakyti, kad labai vertinu kolegės Lichtenberger atliktą darbą ir manau, kad kompromisai gali kaip tik, dėl kompromisų gali kaip tik nukentėti pranešimo kokybė. Ačiū toliau, ponas Rikei. Pirkei. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir turiu porą pastabų. Pirmiausia, daug pakeitimų, ypač pranešėjos teikiamų pakeitimų, kalba apie terorizmą, bet visiškai nekalba apie sunkius nusikaltimus, nes iš tiesų skirtumas tarp terorizmo ir sunkaus nusikaltimo yra sunkiai nustatomas. Ir jie tarpusavį labai susiję, todėl atskirti terorizmo nuo sunkaus nusikaltimo kaip po tokio vargu ar galėtume. Manau, kad turime saugumo srityje imtis kaip galima veiksmingių priemonių ir todėl kyla klausimas sunkių nusikaltimų. Dabar dėl duomenų eksporto importo. Nemanau, kad e, duomenų saugumui kiltų kažkokios tai problemos. Nebejotinai, visi renkami duomenys turi būti saugomi saugiai. Ir problema ne pats saugumas, problema atsakomybė. Nes jeigu pirminybė teikiama duomenų eksportui, nors man labiau patiktų importas, tai tada pagrindinė atsakomybė tenka oro bendrovėms, o ne oro bendrovių tai yra uždavinys. Užsiimti duomenų apsauga. Taigi, jeigu oro bendrovės, e, oro bendrovės bus priskirtas tos funkcijos, reikia galvoti apie duomenų apsaugą. Dar vienas dalykas tai duomenų eksportas ir importas susijęs su papildomis išlaidomis. Nemanau, kad galima imti tiesiog ir nustatyti oro bendrovams papildomą prievolę. Reikia galvoti, kiek tos prievolės įgyvendinimas kainuot. Taip pat kolegos minėjo atskirą klausimą, tai yra duomenų perdavimas trečiosioms šalims ir tranzitiniai skrydžiai. Mes negalime sukurti sistemos, kuri būtų paėgi kontroliuoti viską. Ir galiausiai sankcijos. Na, man regis, licenzijų panaikinimas arba orlaivių panaikinimas yra neproporcingai griežtos sankcijos. Bendroji teisė, aišku, nu, reikalauja, kad būtų nustatytos baudos ar tai sankcijos, bet reikia galvoti apie protingas sankcijas. O dabar kaip mes sieksime kompromiso, kaip dirbsime toliau. Na, tikriausiai reikėtų, kad e, susitiktų šešėliniai pranešė, jeigu tai įmanoma, gal reikėtų e, pasvarsyti šios dalykus ir frakcijose, bet panašu, kad turime problemų dėl laikos tokos. Ačiū toliau. Pone Maisnar. Taip, tai yra tik nuomonė, bet labai daug pateikta pakeitimų ir tai savaime rodo, jog analizuojama tema itin rūpi transporto komitetui. Jau buvo siūlyta teisės klausimų komitete, kad jie turėtų užsiimti terorizmo reikalais, bet ne mes. Manau, kad neturime su tuo sutikti. Kai kalbame apie saugumą, turime atsižvelgti į įvairius aspektus ir saugumas turi rūpėti ir mums, nes būtina užkirsti kelią galimiems išpoliams transporto sektoriuje. PNR yra susiję pirmiausiai su oro bendrovių darbu, bet nemažiau ir su keleivių teisėmis. Ir kaip teisingai paskual pasakė, reikia sutelkti visą dėmesį į tai, kokį poveikį tai darys transporto sektoriui. Aišku, eksportas yra geriau negu importas, ir aš manau, tam galime pritarti. Niekas tikrai neturi būti verčiamas rinkti papildomų duomenų, o dabar, kai kalbame apie duomenis, tai prisimenta, kad buvo gana lengva priimti sprendimą dėl, skener, dėl kūno skenerių, o dabar panašu, kad sprendimas, kurį mes priimsime, tiesiog užgulus kitų pečius. Todėl reikia labai kruopšiai apgalvoti, kiek ilgai turėtų būti duomenys saugomi. Dėl apibrieščių. Ole Schmidt kalbėjo apie sunkius nusikaltimus 85-ame pakeitime ir kaip sunkus nusikaltimai ten minimas sąrašas, tokie kaip priekyba žmonėmis, priekyba šaudmenėmis, priekyba ginklais ir taip toliau. Tai yra viskas aišku. Tačiau aš manau labai sunku nustatyti skiriamąją liniją tarp terorizmo kaip po tokio ir tarp valstybinio terorizmo ar tokių teroristinių išpolių. Manau, reikėtų dar pasikonsultuoti. Ir labai įdomu bus pamatyti, koksgi bus galutinis kompromisinis pasiūlymo variantas. Aišku, daug yra dalykų, bet manau, kad ir mūsų komitetas turėtų dirbti. Ačiū toliau, ponas Parker. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar keletas teigiamų momentų, o paskui jau pakritikuosiu. Taigi, kas teigiama? Svarbu pažymėti, kad oro bendrovės negali tapti atsakingomis už tai, ar duomenys teisingi, tikslus ir ar jų pakanka. Dar vienas dalykas - PNR duomenų perdavimas trečiosioms šalims. Šiuo atveju tikrai reikia nustatyti saugumo kriterijus, kurių privalu būtų laikytis. Ir turime kalbėti apie duomenų apsaugos standartų palyginamumą pas mus ir trečiosiuose šalyse. Tai galėtų tapti prielaidą. Tik, tai, tik tokiu atveju galėtume kalbėti apie duomenų perdavimą. Bet apskritai šis klausimas yra labai sudėtingas. Dar sudėtingas kitas dalykas yra kaip apibriežti sunkius nusikaltimus ir terorizmą. Mes tarsi bandome skelti visą reikalą pusiau. O pats dokumentasgi turėtų prisidėti prie oro transporto mm, saugumo ir tai reiškia prie mūsų piliečių saugumo. Manau, kad mes mm, galime prastai pasitarnauti kovai su terorizmu, jeigu atsisakysime idėjos įtraukti sunkius nusikaltimus. Nes manau, jeigu mes tai padarysime, tai naudos negausime. Ir ko gero, jeigu jau yra toks ketinimas, tai gal apskritai vertėtų atsisakyti šios direktyvos ir reguliavimo keleivio įrašų duomenų srityje. Žinote, kad nėra aiškios takos skiros tarp terorizmo kaip nusikaltimo ir sunkaus nusikaltimo. Todėl negaliu pritarti tokiam siūlymui pašalinti iš tekstą sunkius nusikaltimus. Ir dar ką aš noriu pakritikuoti, tai siūlomus terminus. Trumpinti išsaugojimo laikotarpį yra absoliučiai nerealus dalykas, nes tų duomenų reikės analizai atlikti ir atitinkamai jau vėlesnėme etape palyginimams. Neįmanoma situacija, kad duomenų, duomenys bus renkami, o tai kainuoja nemažai ir staiga po šešių savaičių bus ištrinami. Jūs žinote, kad teroristai savo išpolius planuoja ilgalai, labai ilgai, todėl 30 dienų pasiūlytas terminas – praktiškai pavers šią direktyvą niekinę. Ir aš manau, kad reikėtų galvoti apie kur kas ilgesnį duomenų saugojimo laikotarpį. Aišku, duomenys turi būti apsaugoti, turi, apsauga turi būti sutvarkyta tinkamai, bet taip pat ir duomenų saugojimo laikotarpis turi būti nustatytas atitinkamai. Pone Fosse, ačiū pirmininkė, ačiū ir poniai Lichtenberger. Norėčiau pritarti kolegos Bradburn išsakyti toms pastaboms, tačiau manau, kad yra kelios sritys, kurias paminėjo ir kiti kolegos, į kurias reikia dar pasigilinti. Pagrindinis klausimas yra kova su terorizmu. Jeigu viską sutvarkysime su kova su terorizmu, tuomet beliks patvarkyti šį beitą veiksmų grandinėje siekiant užkirsti kelią teroristų išpoliams. Tačiau norėčiau pasakyti, kad Junktinė karalystėje e, lab, turėjau labai įdomų vizitą į atsakingas šioje srityje dirbančias agentūras. Susitikome su labai aukšto lygio pareigūnais atsakingais už šį darbą ir mane tikrai patikino dėl duomenų apsaugos, kas daroma su tais duomenimis, kiek juos reikia išlaikyti ir panašiai. Ir kai į tam tikrą asmenį reikia papildomai, apie jį papildomai sužinoti, tai daro tik labai nedaug žmonių. Tai yra užtikrinama šių agentūrų struktūrose. Tačiau norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Perkas. Uh, dėl duomenų saugojimo. kyla problema dėl tam tikro griežto nustatyto saugojimo termino. Aišku, pagrindinis tikslas yra kova su terorizmu, bet negalima neatsižvelgti ir į sunkius nusikaltimus, negalima neatsižvelgti į priekybą žmonėmis ir kitus nusikaltimus, su kuriais kovojame. Jie seka žmonės ketverius, penkerius metus, renka žvalgybinę informaciją, visą tai užtrunka labai ilgai praktikoje. Nežinau, koks būtų tinkamas laiko terminas. Aš nesu žvalgybos ekspertė, tačiau manau, kad reikia labai atidžiai jį nustatyti, kadangi e, labai daug išlaidų pareikalauja tokios informacijos rinkimas ir reikia visų pirma pagalvoti, ar pasitikime tais, kas dirba mū, tose saugumo agentūrose, kad jie galėtų nuspręsti, kad jiem galbūt reikia ilgiau palaikyti tuos duomenis. Man atrodo, reikia taip pat labai atidžiai pasvarstyti apie lankstumo aspektą. Aš visai neprieštarauju, ponė Lichtenberger, kad reikia užtikrinti duomenų saugumą, bet vėlgi atsižvelgime ir į tų specialiųjų tarnybų darbo ypatumus. Ir galiausiai norėčiau paminėti dažna, į tas vietas, kur dažnai skrendama. Man atrodo, kad tai būtų teisingas, teisingas punktas, kurį reikėtų įtraukti, o ne mm, dažno keleivio statuso informacija. Čia vėlgi reikia turbūt pasitikėti žmonėmis, kurie, kurie dirba savo darbą, kad jie tikrai gerai dirba. Ir kalbant apskritai, dauguma iš išsakytų punktų yra man visiškai priimtini, tačiau yra kelios rytis, kurias dar reikėtų patobulinti. Kaip suprantu, rytoj dar nebalsuosime, taigi turime laiko viską ištaisyti. Ačiū, pirmininkė. Balsuosime lapkričio mėnesį. Ponas Higgins dabar. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir kiti, norėčiau pasveikinti ponę Lichtenberger, kad parengė tokį dokumentą, kur, kurį dabar visi aptarinėjame. Aišku, yra dar tam tikrų problemų. Manau, kad jį reikia nuodugniai e, aptarti prieš balsuojant parlamente. Mes praėjusį mėnesį minėjome e, rugsėjo 11-osios išpolio dešimtmetį, kur žuvo tūkstančiai 2005 Liepos 7 Londone žuvo 52 žmonės atakose metro ir autobusuose. Madride taip pat žuvo 2004 kovo 11 žuvo 100 žmonių. Taigi, žmonės kalba apie panikos reakciją, tačiau realybėje dabar tik laiko klausimas, kada įvyks kitas išpolis. Iš tikrųjų, mes dabar saugome duomenis ir juos apsaugome, tačiau kur yra įrodymai, kad dabartinėje sistemoje piknaudžiaujame tais duomenimis? Mano nuomonė, visi, visos šios spekulacijos remiasi baime, kad tai gali atsitikti, galėtų atsitikti, bet iki šiol nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad tais duomenimis piknaudžiaujame. Turime suvokti, kad susidurėme su fanatikais, visai besažinės, kurie turime kovoti su savižudžiais bombarduotojais, kuriems išplautos smegenis. Visa tai niekur nedingo ir mes privalome užtikrinti, kad niekur nebūtų, kad, kad nebūtų palikta jiems jokia spraga. Mūsų šalyje jau 30 metų Žmonės žūsta nuo bombų, granatų, kulkų ir taip toliau. O dabar tarptautinis terorizmas situaciją dar pablogino. Žinau, kad buvo išsakyta įvairių abejonių dėl kovos su terorizmu europiniu lygiu, bet mes turime suvokti, kad mes gyvename globaliame pasaulyje, susidurėme su aviacija, įvairiausiomis transporto rūšimis, kurios nepripažįsta valstybių sienų, todėl turime dirbti kartu su kitomis šalimis ir su trečiosiomis šalimis. Žinau, kad JAV e, numačius yra 15 metų duomenų saugojimo laikotarpį. Žiūriu į ponios reikiai pakeitimus siūlomus ir, pavyzdžiui, pritariu kolegai ponui Perkeriui, kad jeigu renkame šios brangius duomenis, Aš visai neprieštarauju, kad juos panaudotų sprendžiant ir kitus nusikaltimus. Ir nors sukčiavimas atskiriais atvejais galbūt ir yra smulkus nusikaltimas, bet di di didžioji dauguma sukčiavimo atvejų yra tikrai sunkus nusikaltimai. Ten sukasi milijonų milijonai eurų. Taigi, jeigu šie duomenys jau yra sistemoje, tai kodėlgi jais nepasinaudoti tyriant kitus nusikaltimus. O kai dėl penkerių metų saugojimo termino ir visiškai pritariu komisijai šiuo klausimu, aš nenoriu prieštarauti pranešiai, bet 30 dienų kai jau ta informacija surinkta galų gale ir po 30 dienų ją paleisti vėjais, tai yra visiška nesąmonė. Aš negaliu tam pritarti. Taigi, dokumentas geras, juo remiantis galima diskutuoti, tačiau yra dar daug dalykų, kuriuos reikia išspręsti. kad nebūtų įvykdyta kita ataka. Ačiū. Valsiliadų. Komisijos vardu, ponia Valsiliadų, prašome. Dėkoju. Kai dėl pranešimo ir pateiktų pakeitimų, tai jais yra siekiama pakeisti komisijos pagrindinį pasiūlymą ir dėl tos priežasties mums daugelis pakeitimų yra neprimtini. Grįžkime prie tikslų apribojimo. Jūs visi sakote, kad teroristinė veikla turėtų būti įtraukta, ne visi sutarė dėl sunkių nusikaltimų. Na, visų pirma, Jūs e, e, negalvokite, kad Europos arešto orderį galima naudoti ir smulkiems nusikaltimams, bet už juos turi būti e, baudžiama bent vienerių metų įkalimo bausme. Tuo tarpu šiuo atveju turėtumėm kalbėti apie sunkius nusikaltimus, už kuriuos galima bausti trijų metų įkalimo bausme. Todėl, tarkim, šiuo atveju dviračio vagystė nepatektų į PNR direktyvos taikymos rytį. Dar vienas dalykas. Apibrieštis. E, kad reikėtų numatyti šioje direktyvoje tuos nusikaltimus, kurie yra dabar numatyti Europos arešto orderiai, jie E, tame dokumente, plus reikėtų papildyti tą sąrašą kitais e, nusikaltimais, kuriais, e, už kuriuos yra baudžiama bent trijų metų laisvės atimimo bausme. Taigi, na, sunkus nusikaltimas yra apibrieštas visuose atitinkamuose teisės aktuose. Kodėl? Todėl, kad mums reikalingas nuseklumas reikalingas teisinis aiškumas, kokie nusikaltimai yra reglamentuojami vieni kitų teisės aktų ar ne. Ir aišku, reikia užtikrinti, kad kompetitingos institucijos e, valstybės narėse gali bendradarbiauti su kitomis kompetitingomis institucijomis, e, tyriant vieną ar kitą bylą. Be to, mes e, esame E, surinkę labai daug įrodymų iš valstybių narių ir trečiųjų šalių dėl to, kaip kad PNR duomenys gali būti labai naudingi ir e, lemiantis veiksnys, e, aiškinantis įvairius sunkius nusikaltimus, kuriuos mes siūlome įtraukti į šios direktyvos taikymus reitį. Taip pat mes esame e, susi, susitikę su Libė komiteto pranešėjų, šešėliniais pranešėjais ir mes jiems pristatėme tuos įrodymus, kodėl tie sunkus nusikaltimai turi būti traukti į šią direktyvą. Galbūt bus dar e, atitinkamų sustikimų, kuriuose galės dalyvauti e, šio komiteto nariai. Pone Intveltų už e, tų sustikimų organizavimą yra atsakinga. Taigi dėl sunkių nusikaltimų norėčiau, kad nekeistumėt e, komisijos pateikto pasiūlymo. Visą tai siejasi ir su mūsų e, pateiktais pakeitimais dėl ketvirtojo straipsnio, dėl to, kaip duomenys turėtų būti apdorojami. Ketvirtasis straipsnis e, turi nurodyti, kaip PNR duomenys turi būti panaudojami. E, O kai kurių jūsų pakeitimų tikslas yra neleisti panaudoti PNR duomenys realiu laiku. Ir tai iš tiesų pakenktų e, viso šio proceso naudingumui ir efektyvumui. Ir dėl tos priežasties mes norėtumėm, kad jūs e, vis dėlto nekeistumėte komisijos pateikto pasiūlymo. Dabar perkime prie kito klausimo. Tai yra push, kitaip sakant, importo metodas. Taip mes pritarėme, kad duomenys turėtų būti pateikti tik tai pagal importo push metodą. Ir e, dėl keleivių teisių mes e, numatėme visas uh, E, galimas e, keleivių teisės, kurias numato kiti ES e, teisės aktai, pavyzdžiui, kad keleiviai turi teisę susipažinti su surinktais duomenimis arba prašyti kompensacijos, jeigu su jų duomenimis netinkamai pasielgta. Dabar dėl klausimo, dėl priedų, kokie duomenys turėtų būti įtraukti. ES ką tik pasirašė susitarimą su Australija dėl PNR duomenų apsikeitimo ir e, ten pateiktas renkamų duomenų sąrašas yra identiškas. Greitai e, ES pasirašys e, susitarimą su Kanada ir JAV ir vėlgi duomenų sąrašas bus identiškas. Mes dabar vedame dėrybą su IATA ir ICAO, kad e, būtų harmonizuotas tas duomenų renkamų sąrašas tarptautiniu mastu. Tai duos e, daug naudos, todėl kad e, būtų galima duomenys pateikti tokiu bendru harmonizuotu formatu ir tokiu atveju avialinijoms būtų lengviau pateikti duomenys, bet to tai leistų sutaupyti pinigų, jeigu tas metodas būtų harmonizuotas tarptautiniu mastu. Be to, Europos, Europos komisija sako, kad tas duomenų renkamų sąrašas turėtų būti pateiktas priedė. Jis turi būti harmonizuotas tiek ES viduje, tiek kalbant apie mūsų santykius su trečiosiomis šalimis. Kalbant apie duomenų saugomą laikotarpį, matome, kad nuomonės išsiskyrė ir dabar norėčiau e, sureaguoti tai, ką pasakė ponia Tikao dėl duomenų saugojimo. Aišku, mes žinome, apie ką jūs kalbate. E, priimtas teismo sprendimas buvo mums labai aktualus, bet e, kalbant apie telekomo direktyvą, tai ji skiriasi e, nuo mūsų aptariamos direktyvos, nes, pavyzdžiui, E, kiekvieną dieną mes galime, su, per vieną dieną mes galime surinkti e, daug daugiau duomenų, nei, pavyzdžiui, PNR duomenų per visą gyvenimą. Ir būtent e, dėl tos priežasties komisija kalbėjo apie tai, kad telekomo duomenys turėtų būti saugomi 6-2 metus. Tuo tarpu PNR duomenys, mes čia kalbame apie 30 dienų, 6 mėnesius nes e, pagal tą surinktą informaciją e, ne visada galime gauti labai daug informacijos apie vieną ar kitą žmogų. Pavyzdžiui, aš dažnai keliauju, bet nežinau, ar galite iš to daug sužinoti apie mane kaip apie asmenį. Toliau mes kalbame apie penkerius metus. Ir šiuo atžvilgiu vėlgi norėjome laikytis to harmonizuoto požiūrio visoje ES, nes kitose teisės aktuose, kur kalbame apie policijos bendradarbiavimą, kalbame apie tai, kad duomenys reikia e, saugoti penkerius metus. Taigi tiek būtų. Ačiū. Eva, to... Ačiū. Eva, ar jūs norėtumėte sureaguoti? Trys minutės jums. Na, trijų minučių gal man ir nepakaks, bet pasistengsiu. Tai dvi minutės jums, sako pirmininkas. Ne, iš tiesų klausimų labai daug iškelta. Rytoj nebalsuosime, visiškai aišku, ir tai reiškia, kad turėsime papildomo laiko diskusijoms. Kitas aspektas. Man regis, sunkus nusikaltimai geriau būtų, jeigu pasižiūrėtume į sunkius nusikaltimus per tikslą. Ir aš toliau kalbėsiu vokiškai, man bus lengviau. Klausiausi pasisakančiųjų angliškai, todėl automatiškai pradėjau kalbėti angliškai. Taigi, kontrargumentas. dėl to, kiek plati turėtų būti taikymos rytis. Aš manau, kad vidurio Europos šalis ir kai kurios kitos šalis turi patirties, kas gali nutikti su duomenimis, kai suformuojama net negera vyriausybė. Todėl, manau, duomenų apsauga Europoje svarstoma atsižvelgianti labai skirtingą patirtį ir to nereikia pamiršti. Ir tikrai norėčiau įspėti, fašistiniai režimai, diktatūros, jūs įsivaizduojat, ką jie gali padaryti su duomenimis. Todėl reikėtų mums truputį rimčiau pasižiūrėti dabar dėl sunkių nusikaltimų. Labai sunku apibriežti, kas yra sunkus nusikaltimas. Pavyzdžiui, Austrijoje yra gyvūnų teisių gynėjai, kurie vadinami ir kvalifikuojami kaip teroristai. Dėl to kilo problemų. Iš tiesų, ar toks žingsnis buvo teisingas ar ne? Jeigu pasižiūrėsime į teisinę sistemą, jos aiškumą, tai tikrai visada gali kilti įvairiausių įtarimų. Įprastinis policijos darbas, slaptųjų tarnybų darbas ir panai ir duomenis. Man atrodo, kad PNR duomenys patys savaime nepadės atskleisti nusikaltimų. Ir negalime automatiškai galvoti, kad nustačius tam tikrus apribojimus šioje srityje gali kilti rimtų problemų. Taigi aš vadovaujuosi tokiais principais ir manau, jų pagrindų galėtume svarstyti, kokio lygio suderinamumas yra reikalingas ir galėtų, kokie galėtų būti įvairūs terminai. Aišku, aš nenorėčiau čia įsivelti į polemiką dėl nusikaltimo apibriešties arba terminų. Visgi, jei būtų įmanoma kažkaip surasti tarpinį variantą, kuris leistų apibriežti tuos nusikaltimus, kuriem būtų naudojami PNR duomenys, tai būtų labai gerai, bet tai turėtų būti kažkoks tai tarpinis variantas. Tačiau visada turime prisiminti, kad tokie duomenys gali būti panaudojami vėliau, kai jie perdodami, na, pavyzdžiui, JAV arba Kinijai. Ir tada mes jau svarstėme tą klausimą, kasgi tokiu atveju nutiktų jeigu duomenys pagal pasirašytą susitarimą yra perdudami trečiai šaliai. Bet vienai par kitaip tikrai laukiu visų pakeitimų ir manau, kad galėsime padirbėti siekdami kompromisinio varianto, taigi darbas dar nebaigtas. Ačiū. Manau, kad šią diskusiją galime baigti, sako pirmininkas. Jis truko ilgiau negu diskusija dėl bendros geležinkelio erdvės. Ir kitas klausimas piliečiams naudingos ES kosmoso strategijos rengimas, nuomonės rengėjas Zasada. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmiai ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie mano nuomonės rengimo ir taip pat tiems, kurie arba su manim susisiekė, norėdami padiskutuoti dėl šios strategijos arba keitė pakeitimus. Pirmiausiai norėčiau padėkoti poniai Tika, kad atkreipė dėmesį tai, jog reikėtų ir EGNOS projektą apimti. Mes Europos parlamente žinome, kad pati EGNOS sistema tikrai neveikia taip gerai, kaip ji galėtų ir turėtų veikti. Todėl labai esu dėkingas už um, tai, kad uh, buvo atkreiptas mūsų dėmesys į Agnos sistemą. Dar vienas dalykas. Tai noriu padėkoti poniai Lichtenberger už komentarus susijusius su aplinkos apsauga. Aš manau, kad tikrai transporto sektorius yra tas sektorius, kuriame labai daug išmetama teršalų ir visos navigacijos arba panašios sistemos dėl to turi būti tinkamai sutvarkytos. Noriu padėkoti poniai Foster, kad atkreipė dėmesį į įvairių sistemų tarpusavio priklausomybę. Ir kai kalbame apie valstybių priklausomybę nuo palidovinių sistemų, tai šis aspektas svarbus. Ir galiausiai Keletas parlamento narių su manim susisiekė ir mums pavyko pasiekti kompromisinio varianto dėl pirmojo pakeitimo, tai GMS programos stabilizavimas. Programa, kaip žinia, labai svarbi ir nederėtų jos nustumti į šalį. Taigi esu dėkingas ir tiems kolegoms, kurie atkreipė mano dėmesį, kad ES turi tapti savarankišką kosmoso erdvės dalyvę, o tam reikalinga tinkama infrastruktūra. Mes esame šią nuomonę atspindėję antrajame pakeitime. Taigi, ponios ir ponai, dažnai mes ne, neįsivaizduojame, kad su kosmosu susiję projektai ar įvairios priemonės gali duoti naudos mūsų piliečiams ir ekonomikai. Ir su kosmosu susiję projektai gali duoti naudos, be kitako ir transportui. Taigi visiems noriu padėkoti, padėkoti, kad padėjote dirbti ir pritarėte man. Pone Tikau. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pon, ponui Zasadai už atvirumą ir bendradarbiavimą. Trumpai. EGNOS ir Galilėjo yra svarbus, svarbios programos e, transportui, civilinėje aviacijai ir Cezar sistemų įdėgymui. Mums svarbu leisti e, užtikrinti nusileidimą ir pakelimą mažose oro uostuose. EGNOS turėtų būti praplėstas ir į Europos pietus ir rytus ir aš ketinu pateikti žodinį pakeitimą, kad būtų atsižvelgta ir į tuos ES regionus, kur EGNOS sistema dar nepakankamai gerai veikia. GMS sistema turėtų būti finansuojama pagal daugiametę finansinę programą. Aš taip pat ir šiuo klausimu pateikiau pakeitimą. Taip pat reikia pabrėžti tarptautinio bendradarbiavimo erdvės politikos rytyje svarbą. Manau, kad atsižvelgiant į e, naujausius įvykius erdvės, erdvėje, atsižvelgiant į tai, kad vyksta erdvės tarša, kosmoso tarša, reikia ieškoti atitinkamų sprendimų. Turėtume nepamiršti ir kitos problemos, kurią minėjo ponas Rikė, tai yra erdvėlaiviai. Laukiu balsavimo dėl, dalimis dėl šeštojo pakeitimo. Kadangi, man atrodo, galėtume investuoti daugiau į kosmoso politiką. Tačiau nepritariu tam, kad sakoma, jog ES demonstruoja neigiamas tendencijas. Turėtume pataisyti šią formuluotę. Ačiū. Ačiū dabar, ponia Maisner. Dėkuoju pirmininkė, dėkui ponai Zasadai. Aš neteikiau jokių pakeitimų, nors ir buvau šešėlinė pranešėja, nes visai pritariu tam, ką jis parašė. Nemanau, kad reikia kažką keisti ar pildyti. Tačiau žvelgdama į kitų pakeitimus, manau, kad jie praturtina pranešimą ir todėl jiems pritariu. Tačiau 5, 6, 7, 22 pakeitimai nėra visai susijęs su transportu. Ir tada jau kyla klausimas, kas yra transportas, o kas ne. Aišku, pasaulio kosmoso politika yra labai svarbi ekonominių sektorių taip pat ir transporto tolesniai plėtrai ir rytoj balsavimo metu galėsim balsuoti laisvai dėl 16 pakeitimo. Pone Lichtenberger jau išvyko, tačiau čia kyla klausimas dėl to, ar mes norime teikti prioritetą aplinkos taršai ar ne. Aišku, kad tai yra prioritetas, tačiau yra ir kitų. Todėl balsuosiu prieš, nes man atrodo reikėjo paminėti ir kitus prioritetus. Taigi, kalbant apskritai, dar sėki dėkui. Paskutinė pastaba. Žinau, kad tuoj daušite plaktuku, bet kalbėsiu trumpai. Labai gerai, kad teikiame šią nuomonę, nes kitu atveju pranešimas būtų nepilnas. Kosmosas transportui taip pat yra labai svarbus. Dabar ponia Foster. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Zasadai už išsamų dokumentą Mūsų nuomonė. Aukšto lygio pažangios technologijos yra mūsų visų interesas. Ir jos yra tiesiogiai susijusios su transportu, be kita ko. Taigi labai svarbu, kad palaikytume šį siekį. Ir todėl aš pateikiau ir savo pakeitimą paremdama Galilėjo, Egnos, GMS ir taip toliau. Po, sutinku su ponė Maisner, kad reikia surasti pusiausvyrą. Tai, kad transporto komitete minime Cezar, reiškia, kad įdėgus Cezar automatiškai sumažės mm, spūstis ir tarša. Taigi reikia užtikrinti pusiausvyrą. Dėl to, ką vadiname grinai aplinkosauginiais prioritetais, o ką ne. Mm, Pirmas ir antras kompromisas yra šiek tiek ten per daug žodžių, per, per daug abstraktus, bet tai nėra didelė problema. Man atrodo, kad aš balsuosiu už daugumą pakeitimų. Norėčiau paklausti dėl ponios Lichtenberger antrojo pakeitimo dėl, dėl bendradarbiavimo tarp civilinės kosmoso plėtros ir karinio, karinio bendradarbiavimo. Uh, Mes visą laiką siekiame surasti papildomą finansavimą. Taigi nematau problemos, jeigu valstybės narės norėtų prisidėti per karinį aspektą. Aš tiesą pasakius nelabai suprantu tą pakeitimą, tačiau e, šiaip jau noriu dar sėki padėkoti pranešėjai ir paremsiu jūsų dokumentą ir manau, kad Europa jau anksčiau galėjo eiti į priekį. Bet dabar turime palaikyti ir plėtoti turimą infrastruktūrą. Tai yra labai svarbu ne tik transportui, bet ir kitoms rytim. Ačiū. Mr. Kovačiak. Kovačiak. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti kolegai už atliktą darbą. Puikus tekstas. Kalbant apie pagrindų programą, e, aš buvau pranešėjęs jos klausimų ir tuo metu sakėme, kad e, kosmosas ir aviacijos sektorius yra itin aktualūs siekiant mūsų tikslų. Todėl aš pasisakau už antrąjį pakeitimą, kurį pateikė pone Lichtenberg. Dabar dėl karinių ir civilinių bendrų projektų idėjas yra įdomios. Įdomus yra 19 pakeitimas, bet nemanau, kad e, pakeitimo autorius e, rimtai galvoja iškeldamas tokias idėjas. Anksčiau buvo sakyta, kad e, tarša, aplinka ir technologinė pažanga. Viskas yra aktualu, bet ES nėra vienintelė, kuri e, leidžia erdvėlaivius į kosmosą greitai erdvėlaivius leis ir privačios struktūros, bet ES neturėtų mm, vaidinti, nepamiršti savo vaidmens ir mm, neturėtų nusileisti kitiems. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Zasada už parengtą nuomonės projektą. Bet kuriuo atveju labai svarbu e, užtikrinti, kad kosmoso strategija būtų pakankamai finansuojama, o dabar tas finansavimas pakankamas nenumatytas 2013 metais. E, šią klaidą mes turime ištaisyti, nes antraip e, kosmoso strategija ne tik, kad liks neįgyvendinta, bet bus žingsnis žengtas atgal. Todėl e, savo pakeitimuose turime akcentuoti šios kosmoso strategijos įgyvendinimo finansavimo aspektą. E, dėl to, kas siūlė ponia Lichtenberger. Dėl reikiamos e, technologijos. Jeigu ją būtumėm turėję, tai galbūt būtumėm išvengę ir to hauso, kurį sukėlė įsiveržęs Islandijos ugnikalnis. Taip mes <clears throat> atkreipėme dėmesį į pakeitimus, į pranešėjo pastabas, daugeliu pritarėme, tačiau vienas dalykas yra labai svarbus - GMS. Klausimas. Komisija labai aiškiai skiria GMS nuo Galileo projekto ir pagal komisijos pasiūlymą bus numatytos lėšos kitoje daugiametėje finansavimo programoje. Bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kodėl toks atskirimas atsirado. Komisija negali vieną iš ES biudžeto finansuoti GMS sistemos. Kitas dalykas yra Galilėjo finansavimas. Septintasis pakeitimas mums kelia tam tikrų klausimų, nes atrodo juo tarsi suponuojama, kad reikalingas privatus finansavimas. Tačiau turiu pasakyti, kad ne. Komisija yra pasiūliusi pagal kitą finansinę perspektyvą atskirą finansinę įlūtę. Aišku, privati investicija visada yra geras dalykas, bet uh, ne šiuo atveju ir ne tada, kai tiesiog darbai jau pasiekė baigiamąjį etapą. Taigi tiek norėčiau pasakyti. Ačiū. Ačiū, ponas Zasada, ar jūs norite ką nors trumpai pasakyti? Na, akivaizdu, kad aš noriu visiems padėkoti už pateiktas nuomonas dėl šio dokumento ir džiugu, kad tikrai daugelio, visos politinės frakcijos pritarė daugeliu dalykų, už tai esu jiems dėkingas. Kągi balsuosime rytoj, o ITRE komitete bus balsuojama lapkričio 22-23 plenarinėje sesijoje bus balsuojama gruodį. Noriu priminti, kad rytoj dirbsime kitame dokumente, pasimkite dokumentus su savimi, tai yra PHS, trečias aukštas, 0050 salė, priešais plenarinių posėdžių salę. Pakartosiu, 3C050. Tai didžiausia salė priešais plenarinę salę. O dabar visiems ačiū ir viso gero.